Brangus kolegos, siūlau pradėti posėdį. Darbo tvarkė labai įtempta. Kol visi susės į vietas, norėčiau pasiūlyti patvirtinti darbo tvarkę. Tik norėčiau nurodyti, kad šeštas klausimas ponios Blinkevičiūtės pranešimas Erasmus visiems Sąjungos švietimo mokymo jaunimo ir sporto programa atidedamas posėdžio pabaigai. be kita ko ponas Kamboch paprašė, kad jo pranešimą atidėtumėm kitam posėdžiui, kadangi kadangi nėra išversta į visas kalbas. Jeigu visi susėdo į vietas, norėčiau dabar pranešimus kelias pateikti. Norėčiau pagirti Europos e, komisijos e, vieną iš pareigūnų, pono Rišel pirmtakas Europos komitete, e, komisijoje Robert Verui. Jis 26 rugsėjo mus paliko. Robert Verui karjera visa praėjo ES institucijose, turbūt nesuklysiu pasakydama, kad jis buvo didelis ES tarnas. Prieš tapdamas atsakingu už uh, užimtumą, jis buvo Xavier Toli vicepirmininkas Tuo tarpu Xavier Ortolin domėjosi ekonominiais ir finansiniais klausimais. Visa jo karjera praėjo rūpinantis šiais klausimais. Praeitame, praeito mandato metu jis buvo apmokestinimo direktorius ir e, direk, e, muitinės mok, mokesčių direktorius. Tuo būdu jis dar Jis labai didelės diskusijas išvystė dėl apmokestinimo, dėl e, įmonių mokesčių, konsoliduotų įmonių mokesčių. Jis taip pat buvo atsakingas generalinis direktorius už užimtumo klausimus. Labai dažnai teko kalbėti su komisarais ir komisarai labai vertindavo jo indėlį visuomet Jis vertindavo, vis, jie visuomet vertindavo globalų jo požiūrį, o taip pat vaidmenį, kurį turėtų užimti Europos socialinis fondas. Tokiu sunkiu Europai metu, kada buvo labai išaugęs nedarbas, e, jis su komisarais sprendė, kaip geriau mobilizuoti socialinį fondą, kad jis būtų lankstesnis, autonomiškesnis, kad jis galėtų iš tiesų patenkinti europiečių lūkesčius. Manau, kad visi, kas jį pažinojo, žavėjosi jo orumu. Tarpu jis kentėjo nuo labai sunkios lygos. Tad norėčiau kartu su jumis jį pagerbti ir visų mūsų vardu norėčiau šeimai nusiųsti užuojautą. Labai ačiū komisijos atstovams, kad atėjote ir norėčiau, kad perduotumėte šeimai, kaip mes vertinome kolegos bendradarbiavimą su mumis. Kiti pranešimai. Norėčiau nurodyti, kad mūsų darbo tvarkė šiek tiek pasikeitė, kadangi mūsų darbo tvarkė labai įtempta turėsime neįlinį posėdį, kuris bus pridėtas prie mūsų įprastinio darbo tvarkė, dėl kurio susitarėme pradi, mečių pradžioje, tai būtų 6 lapkričio, kad galėsime dėl Harkin e, pranešimo balsuoti ir dėl pono Serkas pranešimo balsuoti galėsime. 13 e, lapkričio taip pat bus posėdis, kada ekonomikos reikalų ir užimtumo reikalų komitetai susitiks. Kaip ir metų pradžioje buvo susitikę, tas posėdis bus paskir, skirtas ekonominiai ir socialiniai padėčiai Graikijoje. E, diskusijos e, su trejetu, visi, kas e, dalyvavo tose diskusijose, prisimena puikiai, kokie svarbus ir sunkus klausimai buvo keliami. Trečias papildomas posėdis, kurį turėčiau nurodyti, vyks 13 dieną e, lapkričio Strasbūrė. Ponios Bastos e, pranešimas bus nagrinėjimas. Teisės komitetas, kad tik tais pateikė pranešimo projektą ir taip pat Richard Witz dėl įmonių socialinės atsakomybės pranešimas. Tiek pranešimų iš mano pusės. Kaip žinote, mūsų posėdžiai yra transliuojami internetu. 5 Liepos protokolas buvo išdalintas, pastabų negavau, todėl laikau protokolą patvirtintų turbūt labai greitai norėjau ir noriu e, dirbti, kadangi reikia dar patvirtinti gegužės 30-31 ir birželio 20-21 dienų e, posėdžio protokolus. Jeigu visi prisimena, tikiuosi, kad taip ir yra, kas ten vyko, tai patvirtiname ir tuos protokolus. Dabar grįžtame prie darbo tvarkės, prie ketvirto darbo tvarkės klausimo. Tai yra kompromiso projektas dėl Marian Harkin pranešimo Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas. 238 pakeitimai buvo pateikti narių. 31 kompromisinis pakeitimas, jis turės būti išnagrinėtas ir kaip parlamentarai be jokios abejonės žino, mes šiek tiek atidėjome šio pranešimo nagrinėjimą e, ir žiūrėsime, kaip vyks Žemės ūkio komiteto mm, e, diskusijos Žemės ūkio komitete. Bet dabar jau atrodo kompetencijos pasiskirstytos, e, paskirstytos posėdžių datos. Agri komitetas norėjo viską atidėti gruodžio mėnesiui ir mūsų pranešėjai buvo taip ir pranešta. Bet mes manėme, kad reikėtų greičiau viską daryti, kad tas fondas būtų geriau panaudojamas, jau labiau, kad e, yra tam tikras blokavimas iš tarybos pusės. Žodis pranešėjai, prašau pristatykite tuos 31 kompromisinį pasiūlymą. Ačiū, ponė pirmininkė. Prieš pereidama prie kompromisinių pakeitimų pristatymo, aš norėčiau pakalbėti apie Žemės ūkio komiteto nuomonės projektą visos nuorodos į ūkininkus ir žemės ūkį buvo išbrauktos. Todėl mes savo kompromisiniuose pakeitimuose pasielgėme lygiai taip pat ir traktuojame visus darbuotojus vienodai ir nėra jokios nuorodos į žemės ūkį ar ūkininkus. Vis dar yra taryboje blokuojanti mažuma ir čia jokios pažangos dar nėra padaryta. Dėl pasiūlytų pakeitimų pirmiausia norėčiau padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams surengėme ne vieną susitikimą, dar du e, planuojami susitikimai iki balsavimo lapkričio 6 dieną. Lieka vienas neišspręstas klausimas, jis yra susijęs su pono Darden pasiūlymu iš socialisto frakcijos dėl restruktūrizavimo. Turiu keletą nuomonių, bet ne iš visų frakcijų kol kas ir tikiuosi, kad jų sulauksiu per šios dienos posėdį ir tada galėsiu aiškiau pasisakyti dėl savo pozicijos. Taigi, kol kas dar esama toks, tokio vieno neišspręsto klausimo šiam momentui. Aš labai trumpai kalbėsiu, nes labiau man rūpi kitų kolegų nuomonė, o ne pristatyti tik tai tai, kas jau yra parengta. Labai trumpai dėl šio fondo taikymo apimties. M kompromisinėme pakeitime apie tai yra kalbama. Žinau, kad kai kurios frakcijos norėtų išplėsti taikymo sritį. Aš čia nekalbu apie restruktūrizavimą, kadangi tai yra atskiras klausimas, tačiau jeigu perskaitysite M kompromisinį pakeitimą, pamatysite, kad fondo taikymo sritis jau yra išplėsta kai kuriais pakeitimais, tačiau mes išliekame tuose rėmose, kurios nubrėžė komisija. C kompromisinėme pakeitime tikslas yra įtraukti į darbo rinką visus darbuotojus. Čia bendradarbiavimas vyko labai gerai. Dėl e, bendro finansavimo normos mes šiek tiek pakeitėme komisijos pasiūlymą ir mes pareikalavome 70 procentų tiems regionams, atsiprašau, valstybėms narėms, kurios gauna paramą iš sanglaudos fondų. Nes kai pažvelgėme į konvergencijos regionus, pamatėme atitinkamą situaciją, e, kad kai kurios valstybės narės galėtų taikyti aukštesnės bendro finansavimo normas. Čia paminėčiau Junktinę karalystę, Vokietiją bei keletą kitų šalių. Ir tarp pranešėjų yra sutarimas įtraukti atitinkamą bendro finansavimo normą valstybėms narėms gaunančiams paramą iš sanglaudos fondų. Dėl S kompromisinio pasiūlymo norėčiau sulaukti jūsų nuomonių, ypatingai kalbant apie paskutinio laiko tarp paraiškas. Lėšos skiriamos darbuotojų pragyvenimui yra gan didelės. Ir čia galima kalbėti apie tas šalis, kurios nesuduria su dideliais ekonominiais sunkumais. Taigi norėčiau išgirsti komiteto narių nuomonę šiuo klausimu. T kompromisinis pakeitimas dėl darbuotojų perėmimo Ir galiausiai norėčiau išgirsti komisijos nuomonę, kadangi komisija išsakys savo poziciją. Aš norėčiau, kad komisija mums pateiktų savo nuomonę dėl mano numatyto plano. Taigi, ponė pirmininkė, aš tuo ir baigsiu savo pasisakymą, norėčiau išgirsti kolegų nuomonę. Ačiū. Edith Bauer, you want to speak? Yeah. Edith Bauer. O tada Frederik Darten. Ačiū. Uh, it's, uh... Ačiū. Buvo padirbėta iš ties puikiai. Dėkoju Marijan už puikų darbą. Nepaisant to, matome, kad yra neišspręstų klausimų ir jie buvo paminėti. Vienas iš jų yra restruktūrizavimo klausimas. Mes apie tai esame jau daug kalbėję. Ir man atrodo, kad šio klausimo dabar išspręsti neįmanoma, kadangi nėra aiškiai nubriežti ryšiai tarp šio fondo ir socialinio fondo. Ir mes turėtume apie tai daugiau pagalvoti. Dabar dėl S kompromisinio pakeitimo. Lėšos darbuotojų pragyvenimui. Esame pastebėję, kad kartais yra reikalaujama didelių sumų šiam tikslui. Mes manome, kad tai išmokos iš šio fondo turėtų būti tarsi priedas prie išmokų, prie nacionalinių išmokų. Taigi mes turėtume aiškiai pareikšti, kad šio fondo lėšos būtų tik kaip priedas prie nacionalinių išmokų darbuotojams. Bet iš tiesų tai lieka atvirų klausimų. Buvo siekiama išbraukti su ūkininkai susijusius klausimus, bet aš nelabai suprantu, kodėl gyja kompromise. Apie tai yra užsimenama. Kiti kompromisiniai pakeitimai e, man yra daugiau ar mažiau priimtini. Tiesiog norėčiau paklausti, ar nebūtų įmanoma R kompromisinio pakeitimo pakoreguoti. Mes kalbame apie tai, kad šis fondas gali prisidėti prie krizės sprendimo būdo, tačiau tai nėra atsakas į krizę. Ir čia kalbama apie unexpected crisis, netikėta krizė, tačiau R kompromise mm, to nėra pasakyta, todėl aš norėčiau, kad ir šiame R kompromise atsidurtų frazė unexpected crisis. Ačiū. Um, merci, Frederik Darden. Ačiū, Frederik Darden, o paskui Jean Lambert. Dėkoju, ponė pirmininkė. Taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai už įvairius posėdžius, už kompromisinius pasiūlymus. Bendrai paėmus šie kompromisiniai pasiūlymai būtent atsiliepia į mūsų pageidavimus, e, kaip išplėsti darbuotojų skaičių, kuriems būtų galima pritaikyti e, pritaikymo fondo įvairius aspektus. Viskas eina būtent tą linkmę, kaip mes pageidavome. Tačiau yra vis tik tais mums kilusių kai kurių specifinių klausimų. Jūs, pavyzdžiui, kalbate apie įrankių e, panaudojimą, darbuotojų įrankių panaudojimą. Mums labai atrodo svarbu tokią galimybę finansavimo galimybės suteikti e, darbuotojams, kad jie galėtų savo įrankiais naudotis, priemonėmis, kad galėtų naudotis. Dėl S kompromiso. Jūs norėjote išgirsti, kokia mūsų pozicija dėl šio kompromiso. Man atrodo, kad tai gali būti labai įdomus elementas jis turi papildyti kitas priemonės. Kai kuriais atvejais jisai gali būti naudingas. Ir aš manau, kad darbuotojams iš tiesų būtų nenaudinga tokią galimybę išbraukti. Dėl krizės kriterijų. Apie tai irgi diskutavome parengiamuosiuose posėdžiuose, nes tokią savoką išlaikyti labai svarbu. Reikia išlaikyti tą plačią galimybę, e, pasinaudojimo galimybę krizės metu, nes e, kai kurios valstybės, tame tarpe ir tos valstybės, kurios yra prieš tokio, tokį kriterijų, e, krizės metu tuo naudojosi kreipdamosis į fondą. Taigi reikėtų tą kriterijų išlaikyti. Dėl specifiškumo arba dėl žemdirbių savokos. Aš manau, kad čia mes visi sutarėme, sutarėme visi e, agri komitete. Manau, kad tokios linijos ir toliau reikėtų laikytis. Ir, kaip minėjote, dar yra klausimas, kuris iki galo nėra išdiskutuotas. Pakeitimų keliu norėtumėm įvesti tokią savoką kaip restruktūrizuojamas sektorius. Manau, kad tai yra labai svarbu ir toliau reikia kartu galvoti, kartu diskutuoti. Nes europinėme lygmenyje matome, kad yra tam tikrų sektorių, kurie yra pertvarkomi ir kurie susiduria su sunkumais. Ir mes matome, kad yra tam tikras kad, kad kyla tam tikras poreikis tam tikrose sektoriuose ir tas poreikis pasikartoja. Taigi reikalinga tam tikra procedūra, kuri leistų pagreitinti arba anksčiau kažkaip tai gauti finansavimą tiems sektoriams, yra, kurie yra pertvarkykomi, kad dar labiau priartėtumėm prie darbuotojų, kurie dirba tuose sektoriuose. Ir aš manau, kad tai puikiai papildytų mūsų kolegos Alessandro Serkas pranešimą. Reikia ir toliau kalbėti apie restruktūrizavimą, visiems kartu galvoti, nes manau, kad tai ir reikalinga, ir naudinga. Naudinga tą fondą išplėsti taip, kaip jis nusipelno būti išplėstas. Suprantu, kad kai kurios valstybės taryboje dėl to fondo reiškia santūrų požiūrį, tačiau mes dabar daramės dėl labai ambicingo projekto. Galbūt tose diskusijose paminėsime kai kuriuos originalius aspektus ir netgi skeptiškiausiai nusiteikusios šalys sušvelnins savo požiūrį į šį fondą. Štai ką norėjau pasakyti. Ačiū. Pane Lambert. Uh, thank, thank you, President, and, um... Dėkoju. Kalbu kolegis Markon Ellison vardu, nes šiuo metu jinai negali būti posėdėje. Marian Harkin iškelia daug svarbių klausimų, be abejo, tačiau aš Taip pat norėčiau padėkoti jai taip pat už puikų bendradarbiavimą šiuo klausimu. Mes žinome, kad bandėme išspręsti keletą dalykų. E kompromise, kai kas yra atspindėta. Pakeitimų buvo sulaukta daug ir iš tikrųjų tai yra tas klausimas, kurį reikėjo spręsti. Reikia išsiaiškinti, kokie yra svarbiausiai sektoriai, kuriuose reikalingas papildomas mokymas ir toliau panašiai. Labai svarbus čia buvo tekstas, buvo svarbu, kaip tai geriausiai suformuluoti. Ir tai buvo puikiai pabrėžta S kompromise, kur buvo kalbama apie šį klausimą dėl išmokų konkrečiai. Ir pritariu tam, kas buvo pasakyta, buvo pasakyta daug papildomų dalykų. Ir Čia kalbam apie tas išmokas, kurios yra susijusios su mokymosi veikla. Ir manyčiau, kad tai iš tikrųjų yra svarbus dalykas, nes tas klausimas irgi buvo kritinis ir e, keltas anksčiau e, mūsų posėdžiuose. Manau, kad mes taip pat galime pritarti, kaip čia man daugiau pasakyti, pozityvų atsakymą į mūsų susirūpinimą čia. Ir taip pat stengsimės atsižvelgti į žemės ūkio sektoriaus klausimus, tačiau darbuotojai turi būti tarkime vienodai. Tai kompromisas. Ten yra kalbama daugiau apie formuluotės. Negalime sakyti, kad mes nesutinkame, kaip tai suformuluota, tačiau turime labai atidžiai pasižiūrėti, kaip tas priemonės geriau ten išdėstyti. Ir manau, kad dar turėsime progą padirbėti su pranešėja ir aptarti tai, jos iškeltą klausimą papildomai. Aš manau, kad visą tai aptarus ir išsprendus, tas pranešimas yra nukreiptas teisinga linkme ir mes jam galėsime pritarti. Dėkoju. Ar daugiau kas norėtų kalbėti? Reikis ne, tai tuomet žodis Europos komisijos atstovams. Kad jie galėtų pakomentuoti patį tekstą ir galbūt sureaguotumėte į ponios Bauer išreikštą susirūpinimą. Kitaip tariant, kaip tos paslaugos, kurios yra finansuojamos iš pristaikymo prie globalizacijos fondo, sutampa su valstybių narių turimais teisės aktais. Čia būtų ta diskusija, kuri regis galėtų būti labiau išplėsta ir galbūt komisija sulauktų čia ir dar daugiau paramos. Dėkoju, ponė pirmininkė. E, dėkoju už šį e, didžiulį darbą, taip nagrinėjant tokį svarbų klausimą. Dėl ponios pranešėjos interpretacijos susijusios su, inferm, su informacijos suteikimo laikotarpiu, kuris minimas 8 straipsnėje. Negaliu pateikti čia galutinio atsakymo, tačiau nemanau čia didesnių problemų. Galėtume pritarti tokiam siūlymui, nes tai atitinka mūsų požiūrį, kitaip tariant, kad procedūros turi vykti greičiau, kai dėl jūsų, ponė pirmininkė, iškeltų klausimą. Visos paslaugos, kurios yra finansuojamos iš pristaikymo prie globalizacijos fondo, turi būti laikomos papildomomis lyginant su nacionaliniuose teisės aktais egzistuojančiais užfiksuotais prisimtais įsipareigojimais. Kitaip tariant, būtinai tos visos paslaugos turi būti finansuojamos įmonių. Visos paramos priemonės darbuotojams matytos reglamente. Ir čia nekalbu apie kofinansavimą, kalbu apie reglamento sukurtą įsipareigojimo pobūdį. Kitaip tariant, visa tai yra papildomi nacionaliniai įsipareigojimai. Daugelį teisės aktų nacionalinėse valstybėse tokie įsipareigojimai jau egzistuoja. O būtent tai yra numatyta, kad darbą pradė darbuotojai turi turėti teisę mokytis, įgyti kitą kvalifikaciją ir tuo būdu E, valstybė padeda darbuotojui tą papildomą kvalifikaciją įgyti, nes tokius yra prisėmusi įsipareigojimus. Dėkoju. Pone Harkin, prašau. Dėkoju, dėkoju visiems kolegoms. Pirmiausia, poniai Bauer, noriu pasakyti ir tiems, kurie kalbėjo apie darbuotojų išgyvenimą. Tai yra problema. Mes matėme paskutinėse paraiškose, kad papildomų išmokų lygis, bent jau mano nuomonė, yra pernelyg aukštas. Tarkime, viena paraiška prašė 16 eurų už valandą. Taigi aš tikiuosi, kad šešėliniai pranešėjai kartu su manimi e, pajėgs rasti išeitį šiai problemai. Kai kurios paraiškos e, iš tiesų yra pernelyg daug reikalaujančios ir neprisideda prie fondo tikslų siekimo. Dėl J kompromisinio pakeitimo BŽUP turi būti išbraukta, aš su to sutinku ir mes pridėsime žodžius unexpected, netikėta krizė. Ponui Darden noriu pasakyti, kad darbuotojų užmokesčio klausimą jau aptarėme. Dar norėčiau vieną dalyką pasakyti. E, tai yra susijęs su žemės ūkiu, su ūkininkais, nes tai būtų susijęs su restruktūrizavimo pasiūlymų, mes tokiu atveju būtume tikėjęsi tam tikrų pokyčių dėl priekybos susitarimų. Dabar iš žemės ūkio sektoriaus tai yra išbraukta, bet visgi manau, kad mes turime dar susėsti ir paieškoti bendros pozicijos, kurią būtų galima įtraukti į šiuos pakeitimus. Galbūt ir su komisijos atstovais būtų galima apie tai pakalbėti, nes tiek jūs, tiek aš žinau, kad mes rėmėmės pirminiu komisijos pasiūlymo projektu. Bet matysime, ar pavyks mums rasti bendro sutarimo. Poniai Lambert norėčiau padėkoti už jos indėlį Kalbėjome ir apie darbuotojų vadinamąjį perėmimą. Ir, aišku, dar reikia pagalvoti, kaip tai bus taikoma praktikoje. E, komisijai norėčiau padėkoti dėl e, tolesnio darbų tvarkarašio, darbų paspartinimo. Tai yra labai gerai, labai primtina. Daugiau neturiu ką pridurti, išskyrus tai, kad mūsų dar laukia didelis darbas, nepaisant to, kad pažangos padaryta jau nemažai. Ir paskutinė pastaba, kurią norėjau pasakyti pradžioje, tai yra susiję su darbuotojų skaičiumi. Aš nepateikiau jokio pasiūlymo ar pakeitimo susijusio su tuo, nes teisės aktas yra gan platus ir gan pakankamas, kad būtų galima taikyti mažose darbo rinkose ar regionuose jeigu prarandamos dirbo, darbo vietos yra e, didelės. Aš matau, kad pirmininkė man nepritarė, bet mes esame sutarę dėl to, bent jau dabar. Tai tokia mano paskutinė pastabačių. Ačiū. Paaiškinsiu, kodėl nepritariu. Buvo įvestos tam tikros ribos Mm, žinau, kad e, tos priemonės yra skirtos tam tikroms struktūroms padengti. Tačiau jeigu norime, kad e, darbuotojai turėtų perėmimo galimybę, tai tada reikėtų įmonės perėmimo, tai tada reikėtų numatyti galimybę prisitaikymo globalizacijos fondo tą ribą nuleisti. Aiškinu prasme, kurią yra įgavę tie pakeitimai, galbūt reikėtų kartu su šešėliniais pranešėjais pasižiūrėti, įmanoma keisti ar neįmanoma. O rytoj pažiūrėsime, kaip ten su tais kompromisais pasielgti. 6 dieną lapkričio balsuosime. Taigi dar, kaip matote, yra galimybių kažką keisti, derinti. Periname prie penkto darbo tvarkės klausimo. Norėčiau suteikti žodį Tomui Hendel, kad pristatytų kompromisinius pakeitimus dėl 80 pakeitimų kurie buvo pateikti. Sur... E, jo pranešimui, kuris vadinasi koncesijos sutarčių skirimas. Tai yra Inko komitetų įskiriama nuomonė. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Wenn Sie der Dėkoju, Gal galėtų susikaupti ir visi kiti salėje, tuomet tokiu būdu galėčiau kalbėti trumpai. Prieš porą savaičių turėjau galimybę su jumis aptarti koncesijų klausimą. Kartu su šešėliniais pranešėjais mes labai koncentruotai aptarinėjome tuos pakeitimus bei kompromisinius pakeitimus, beje, norėčiau visiems e, pranešėjams šešėlinėms padėkoti už bendradarbiavimą. Sukūrėme šešis kompromisus, kurios, kuriuos parėmė penkios frakcijos su viena išimtimi, taip kad mūsų diskusijos buvo labai vaisingos dėl kompromisinių pakeitimų. Manyčiau, kad tikrai visi dėl jų sutarėme. Antra pastaba dėl to, ką aptarinėsime rytoj. Koncesijų sutarčių skirimo direktyvą reikėtų svarstyti iš naujo, nes kolegos apskritai kėlė klausimą, ar tokia direktyva reikalinga. Vokietijos parlamentas minėjo subsidiarumo principą. Galbūt kiti kolegos irgi tokią mintį paremtų, jeigu ne, jeigu negausime daugumos komitete, tai tuomet reikėtų galbūt padiskutuoti dėl klausimo esmės ir pareikšti nuomonę. Trečia pastaba. Buvo kai kurių pakeitimų, kuriuos pateikė ponė Ronsulė ir aš pats. Ir pirmininkaujančio šalies nuomonė tie pakeitimai yra nepriimtini. Man labai gaila. Bet mes pabandėme pasitelkti visą savo patirtį, kad tą klausimą išspręstumėm. Aš e, labai fanatiškai tą reglamentą skaičiau dabar nuomonę turėjau pareikšti. Ir žinoma, kai nuomonę pareiški, tai pareiški nuomonę globalią bendrą, bet ne apie kažką tai atskirai, net ne apie atskirus klausimus. Nekomensuosiu kitų pakeitimų. Čia daugiau kalbame apie kolektyvinės sutartis, apie darbo teisę, apie tvarumo kriterijus ir socialinius kriterijus. Galbūt tiesą norėčiau pasakyti, kad tie socialiniai kriterijai dabar yra surašyti konstatuojamosiose dalyse, visi tam pritarė ir aš norėčiau, kad tokiam e, pakeitimui jūs taip pat rytoj pritartumėt. Dar yra tam tikrų pakeitimų, netiek dėl koncesijų, kiek dėl ko kito. Tai būtų pono Maner, ponios Maner pakeitimas numeris 13. Jeigu komisija pageidautų. Kai kuriems sektoriams padaryti išimti, sakykime, tokius sektorius kaip socialinis arba sveikatos apsauga, tai manyčiau, kad iš mūsų komiteto pusės nebūtų protinga, jeigu visą tai perkeltumėm į direktyvą ir verstumėm, kad būtų už paleista visa europinė procedūra. Dėl to ir buvo pateiktas tas 13 pakeitimas. Jeigu komisija kažką tai sumanė teigiamo, gero, tai komisijai reikia duoti, uždegti žalę šviesą, net jeigu, net jeigu mes esame kairieji. Dar 48 ponios Estrela pakeitimas. Pats ekonomiškai priimtiniausias pasiūlymas. Kas tai yra? Ar tai yra žemiausia kaina, ar ekonomiškai labiausiai apsimokantis variantas? Aš sakyčiau, kad tai ekonomiškai labiausiai apsimokantis variantas. Taigi, peržiūrint reikėtų turėti tą omenyje, nereikėtų e, tiesiog e, pasirinkti tokio kriterijaus kaip po pagrindinio, kad kaina viską nusprendžia. E, žemiausia. Jeigu yra apibrieštos paslaugos, jų teikimas, tai aišku yra numatoma ir kažkokia tai kaina. Ir jeigu, jeigu vien tik tais žemes, žemiausios kainos kriterijų remsimės, tai susidursime su dideliu dempingu. Tai yra 48 pakeitimas, galbūt galima būtų kažkokią tai kitokią formuluotę e, sugalvoti, bet tekstą peržiūrėjome dar kartą šiandien ir pasiūlėme tokį variantą, kokį pasiūlėme. Gal ir vėlų, bet jeigu mūsų komitetas šito pasiūlymo nenorės e, patvirtinti, tai vis tik tais e, galbūt pasinaudos pranešėjų ir šešėlinio pranešėjų, šešėlinio pranešėjų darbo. Ačiū ponas Serkas, o po jo pantomas man. Čia gracias, senora prezidenta. Dėkoju, ponė pirmininkė. Paprašiau žodžio, kadangi asmuo atsakingas už šį pranešimą, ponė Strela, turi transporto problemų. Ji netrukus turėtų atvykti, tačiau aš norėčiau išsakyti jos nuomonę. Tad pradėsiu štai nuo ko. Socialistų frakcija nebalsuos dėl pakeitimo, kur kalbam apie tai, ką reikėtų pateikti komisijai. Mes turime tam tikrų galimybių. Manyčiau, kad pirmiausia turime galvoti apie tai, ką reikėtų pagerinti mūsų pranešime, kad komisija galėtų ir jam pritarti. Pone Strela minėjo tą faktą, kad darbas su pranešėju buvo labai e, konstruktyvus, vyravo draugiška sutarimo atmosfera ir socialistų frakcija pritars šiam dokumentui. regisi, randasi bendras sutarimas. Mes žinome, kad koncesijos sutartys yra visur panašios, tad jos turi apimti tam tikrus elementus, e, kur nebūtinai kalbama apie žemiausią kainą. Savų, tai, tai yra ties tos sutartys, kur kalbama apie didžiulę projektų vertę. Tad kaina nėra vieni, neturėtų būti bent jau vienintelis kriterijus yra kitų dalykų, kurie yra labai svarbus, ne tik kaina. Tad mums socialistams šio pobūdžio sutartys e, pirmiausia yra tas dalykas, kuris man yra svarbus keturi dalykai. Pirmiausia, skaidrumas. Antra, reikia palikti tam tikrą autonomiją E, vietos šalių nacionalinėms administracijos struktūroms veikti. Svarbu išsiaiškinti, ar reikia teikti tuo pat metu kokias nors viešasias paslaugas ar panašiai. Tad tai autonomija yra būtina. Trečia, tos sutartys turi būti tos, kurios bus įtraukiančios e, socialiai. Čia kalbame ne tik apie komercinius klausimus, kalbame apie asmenų dalyvaujančių šitose sutartyse teisės. Na ir galiausiai turėtume taip pat nepamiršti ir geriausios vertės elemento. Kokybė, tvarumas ir kaina yra tie trys elementai, kuriuos reikia visus įvertinti, kai kalbam apie kainą. Na, puiku yra įvertinti pastangas. Ne, Astrija <clears throat> tai netrukus galėsime aptarti, bet jinai į kompromisus siūlė traukti štai šios aspektus, kuriuos čia išdėšiu. Tikiuosi, kad kolegos irgi balsuos pritardami šiems kompromisams ir kad nereikės teikti kažkokių ypatingų pakeitimų, kad kai kurie iš pateiktų pakeitimų kompromisinių būtų atmesti. Dėkoju. Pirmininkė, ačiū. Ponas Tomas man, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Turiu klausimą Tomui. Ponas Serkas minėjo puikų bendradarbiavimą konstruktyvę darbo atmosferą. Aš nebuvau šešėlinis pranešėjas, tačiau manau, kad iš tikrųjų labai svarbu, kad pasikeitė tie kompromisinių pakeitimų. Ar reikėtų atsimti siūlymą ar ne, tiesiog norėčiau priminti antžeminį transportą. Čia irgi būtume turėję galimybę pasiūlymą atsimti, tačiau mes kalbėjome apie turinį, apie esmę. Manau, kad čia irgi reikia daryti tą patį. Jeigu egzistuoja tam tikra komisijos pozicija, reikia pateikti užimtumo komiteto nuomonę, ją pareikšti kuo aiškiau, kad parodytume, ko mes siekiame ir kur link norime eiti. Na, kaip ten bebūtų, mes turime pirmiausia kalbėti apie turinį. Na, o paskui, aišku, galbūt e, bus prašoma, kad dokumentas bus atmestas ar gražintas svarstyti komitetą, bet esmę aptarti privalu. Ir dar vienas dalykas. Labai svarbu, kad atskiruose regionuose ir atskiruose e, su savivaldybėse būtų laikomasi subsidiarumo principo. Tai reiškia, kad gali būti teikiami skundai dėl susidirumo principo pažeidimo. Čia vėlgi turime pareikšti savo poziciją, kad ir kaip ten bebūtų. Trečias dalykas. Visą laiką, kai Vokietijos skelbiami konkursai, pasirinkamas labiausiai ekonomiškai vertingas e, siūlymas ir atsižvelgiama labiausiai į kainą, tačiau juk labiausiai vertingas pasiūlymas turėtų būti apibrėžiamas ne tik pagal kainą. Reikėtų atsižvelgti ir į tai, pavyzdžiui, kokias garantijas siūlo įmonė. Pavyzdžiui, ar jinai garantuoja, kad jos pastatyti pastatai nesugrius, nes jų gali nutikti taip, kad ta pigi įmonė dirbs pigiai, o kai darbai e, nepasiteisins, sugrius kas pastatytas, sakys, na, e, sąlygas mes įvykdėme, viską mes pastatėme, o kad pastatas nestovėjo, ne mūsų tai yra kaltė. E, E, būtina įvertinti tvarumo elementą, būtina pasižiūrėti, ką įmonė siūlo ir ar tie siūlymai yra e, tvarūs. Tai yra iš tikrųjų vienas iš svarbiausių elementų. Imko komitetas ir norėtų tai pabrėžti. 48 pakeitimas. Pone Astrela atvyks netrukus ir galbūt patikslins šitą daugiau, tačiau gal ją pavyks prikalbinti atsimti šį pakeitimą, nes mano požiūris yra tikrai neprimtinas. Na, Jeigu sakoma, kad šiek tiek viršėme tikslus, e, pirmininkė žino, kad visa tai pačių geriausių ketinimų. Tačiau gali atsitikti taip, kad pakeitimų keliu atsiras viename ar kitame komitete galbūt mūsų pasiūlyti pakeitimai, kurių nereikėjo siūlyti. Tiek norėjau pasakyti. Dėkuoju. Euh, Ar būtų kitų siūlymų pasisakyti? Ne, regis, taip nėra. Komisijos atsovams teiksiu žodį, jeigu komisijos atsovai norėtų kalbėti. Tiesiog dar žodis dėl primtinumo to dokumento. Aš labai atidžiai peržiūriu šį klausimą ir labai pasitikiu sekretorijatu, nes būtent jie pirmiausia tuos siūlymus teikia ir apibrėžia pakeitimų statusą, ar jie priimtini ar ne. Ir suprantu pranešėjo požiūrį, nes kai bandoma trukteltų žvirvutės, taip sakant, tai dažnai daugelis e, minėt vienu ar kitu aspektu būna to truktelėjimo paliesti. Be abejo, mes norime gero bendradarbiavimo su kitais komitetais. Tačiau kaip jau sakiau, turime elgtis korektiškai ir turime dirbti taip, kad pateiktume savo indėlį ir tiek. Tačiau, kai pozicija yra susijusi su peržiūros procedūra, kai siūloma peržiūrėti patį siūlymą, čia jau be abejo yra ta kompetencijos sritis, kuri priklauso komitetui, kuris atsakingas yra dėl pranešimo rengimo iš esmės. Ir būtent dėl to, kai kurių kolegų pakeitimai buvo laikomi neprimtinais. 19 pakeitimų iš 80 būtent ir sulaukė to komentarų neprimtinas. Ar ponė Skikovska iš rinkos direktorato norėtų pasisakyti? Chairman, one... Ačiū pirmininkė. Turiu keletą pastabų, e, vieną bendrą ir kelias konkrečias susijusias su pakeitimais. Pirmiausia, norėčiau pakartoti, kad ši direktyva yra susijusi su darbų ir paslaugų įgyjimu, vadovaujantis koncesijų sutartimis, skelbiant viešuosius konkursus. Tai reiškia, kad taisyklės, kurios yra taikomos pagal šią direktyvą, yra taikytinos jau ir šiandien. Taigi reikės laikytis taisyklių ir principų. Ši direktyva tiesiog sukonkretina ir paaiškina taisyklės, kad viešosios institucijos ir pareiškiai e, galėtų pasinaudoti kur kas aiškesnė teisė. E, šios direktyvos tikslas tikrai nėra visko perkelti į koncesijos sutartis. Tai yra vieš, valdžios institucijų pasirinkimas ir nėra kalbos apie eksternalizavimą arba privatizavimą. Naujas pirmas straipsnis kalba apie uh, tai, kad valstybės institucijos turi teisę pačios rinktis galimybės. Aš suskirstyčiau pakeitimus į dvi grupės. Vienas yra susijęs su taikymos rytimi, kitas su socialiniais kriterijais. Dėl direktyvos taikymo apimties. Mes vadovavomės viešųjų pirkimų logiką ir čia taikymo apimtis yra visiškai tokia pati, kaip ir viešųjų pirkimų direktyvoje. Tai apima didžiąją dalį nacionalinių taisyklių, komisija nieko naujo čia nesiūlo, išlaiko status quo. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad kalbant apie didžiąją dalį tų paslaugų, Teisingumo teismas jau yra pateikęs savo nutartis dėl tam tikrų sektorių - vandens tiekimo ir nuotekų. Šios e, sritis taip pat įeina į viešuosius pirkimus ir bus apimtos šio teisės akto. Komisija daugiau negali įsivaizduoti jokių kitų išimčių taikymo sritį. Mes numatome specialų lengvesnį režimą specialiosioms paslaugoms. Toks buvo mūsų ketinimas, atsižvelgiant į šių paslaugų specifiškumą. Galiausiai dėl bendrų ekonominės svarbos paslaugų mes laikėmės teismo sprendimų. Teismas ne vieną kartą yra teikęs nutarti dėl šių paslaugų, todėl šios paslaugos taip pat yra įtrauktos į direktyvos taikymos rytį. Dabar dėl socialinių aspektų. Pirmiausia, direktyva jau ir šiandien numato galimybę atsižvelgti į socialinius kriterijus, skiriant sutartis, atsižvelgiant į kontrakto dalyką. Bet mes išplėtojame šią sritį Aš nemanau, kad turėtų kilti problemos dėl sutarties dalyko. Mes čia nekalbame apie jokias kitokias socialinės paslaugas ar socialinius aspektus, kurių nebūtų numatyta kitose teisės aktuose. Taip pat reikėtų paminėti ir darbuotojų komandiravimo direktyvos nuostatas. Taigi socialiniai kriterijai yra atspindėti, tačiau direktyva net ir šiandien numato labai plačią šių socialinių kriterijų taikymo sritį. Ačiū. Serkas, Kolega Serkas, ar atrodo, regis jaučia kažkokią sąžinės priekaištą. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ką tik buvo informuotas, kad buvo kalbama apie 48 pakeitimą. Tačiau problema iškilo dėl vokiškos versijos viso to teksto. Vadinasi, turėtume žiūrėti į produkto tvarumą, kainą ir kokybę. Tad jeigu pažiūrėtumėte anglišką versiją, tai ten reikės problemų nėra. Donc, euh, la langue de référence en matière... Taigi, Ko gero tai ir bus referencinė kalba socialinių reikalų. Dabar ponui pranešėjai žodis. Taip dėl paskutinio klausimo. Aš taip pat turiu angliškąją versiją 48 pakeitimo. Iš tiesų skirtumas tarp vokiško ir angliško varianto didžiulis. Jeigu remtumėmis vokišką versiją, tai jokių problemų nekiltų, nes yra best value aptariama ir kainos bei kokybės klausimas. Man e, dėl to ir kilo problemų. Dėl to, ką sakė Tomas man. Manau, kad iki rytojaus rasime kažkokį sprendimą, galėsime viską gana neblogai susistiguoti. Dar porą žodžių norėčiau pasakyti ponui Tomas Manui, Tomui Manui, dėl nuorodos, dėl nuorodų, kai kurie kolegos iš frakcijos dėl to jau pasisakė. jie apskritai galvoja, ar tokia direktyva reikalinga ar ne. Na, bet ko gero mums reikėtų komitete dėl to prabalsuoti ir tada žinosime, kaip iš tiesų pasielgti. Dar manyčiau, kad yra tam tikra rizika. Labai svarbu politinė prasme pareikšti, kur mums priimtinos kokios nuo laidos, nebūtinai reikėtų vien tik tais teismų pasikliauti, bet komitetas balsuoja rytoj ir rytoj bus viskas nu, dėl visko nuspręsta. Aš norėčiau pasakyti, kad jeigu dauguma paprašys, kad dirbtumėm su direktyva, tai tada prašysime, kad būtų atsižvelgta į pačius svarbiausius kriterijus. Manau, kad mes tą jau galėjome padaryti su kompromisu, kaip ir idealu, bet idealaus kaip ir nieko nėra. Pirmininkė, tai ir yra visas kompromiso šarmas. Dėl teksto balsuojame rytoj. Ir Inko komitetas galės savo nuomonę pareikšti gruodį. Taigi dabar periname prie septinto klausimo, kadangi ponė Blinkevičiūtė prie mūsų prisijungs tik tais šios dienos posėdžio pabaigoje. Žodis kolegijai Jean Lambert. Kompromisų buvo pasiūlyta septyni. Ir Čia kalbėsime apie teisų ir pilietybės programas 2014-2020 metams ir jų pareigimą. Tai yra lybė komiteto pranešimas, mūsų kolegė Kinga Kuns pranešė bendradarbiavimas tarptų dviejų komitetų turėjo būti visai paprastas. Na gal ir kitaip, tačiau šiaip ar taip, man atrodo, kad tai būtent ir bus. Ir buvo. Yes. Ačiū pirmininkė. Taip, bendradarbiavimas tarp piliečių laisvių ir užimtumo reikalų komitetų vyksta gan gerai. Jau vyko vienas susitikimas su Libė komiteto šešėliniais pranešėjais. Mes bandėme uh, aptarti galimus pakeitimus. Kaip galima įsivaizduoti, tų pakeitimų gali būti daug tokiai programai, tokiam pasiūlymui ir mes bandome rasti e, sutarimą savo komitete, rengiant kompromisinius pakeitimus. Ir aš tikiuosi, kad tas bendradarbiavimas, geras bendradarbiavimas e, tęsis ir ateityje. Kaip jūs ir sakėte, šis klausimas yra aktualus trims komitetams. Ir būtent dėl šios priežastys e, balsavimo sąraše yra trys pakeitimai - 42, 43 ir 44. Tai yra ne visai primtina, Taip pat reikėtų paminėti ir vieną konstatuojamąją dalį. Ir tai yra susijęs su atsakomybės pasidalymu tarp skirtingų komitetų. Nes kai kurios klausimus varsto lybė, kitus moterų teisių klausimų komitetas. Dėl balsavimo sąrašo dar norėčiau pasakyti 46. Pono Handel pakeitimas, 4 straipsnis 1.c punktas. Tai yra susijęs su šio fondo taikymo sritimi ir konkrečiai yra susijęs su vartotojų teisėmis, vartotojų apsauga. Šis komitetas kartu su komisija ir Libe komitetu svarsto, ar šis klausimas yra svarstamas tinkamoje vietoje nes kai kurie aspektai susijęs su vartotojų teisėjomis gali likti šiame dosie, bet jie galbūt galėtų būti perkelti ir į kitą dosie. Taigi aš kaip pranešėja tiek norėjau pasakyti apie e, balsavimo uh, sąrašą. Tai vienas svarbiausių dalykų yra, ar galima perkelti vartotojų teisų klausimus visus kartu paėmus į kitą dosiją. Dėl kompromisinių pakeitimų yra septyni pakeitimai. E, visi jie yra bendri politinėms frakcijoms. Aš norėčiau padėkoti kolegoms už jų pastabas susijusios ir su lingvistiniais pakeitimas, B kompromisinis pakeitimas, taip pat ir E kompromisinis pakeitimas susijęs su penktuoju straipsniu. Juose yra kalbama apie tas sritis, kuriuose negalima būtų priimti diskriminacijos ir su ją taikytis. Mes nusprendėme vadovautis Hartijos žodžiais, Hartijos kalba. Tiesiog vadovaujamės tą teisinę kalbą, kuri jau yra nusistovėjusi. E, buvo kilęs klausimas dėl vienodo traktavimo darbuotojų judančių Europos Sąjungoje. Dešimtoji konstatuojamoji dalis. C pakeitimas. Mes radome tokias formuluotės. Dabar visiškai aišku iš tos kalbos, kad diskriminacija tautybės pagrindu yra neprimtina, taip pat diskriminacija darbo rinkoje. Ir čia eina kalba apie darbo rinką, ne apie paslaugų teikimą. Tai yra susijęs su darbuotojų teisėmis. Dar keletas žodžių dėl B kompromiso, C konstatuojamoji dalis. Šiame komitete gali tekti balsuoti papildomai dėl šio kompromiso, kadangi jis pristato dar vieną nediskriminavimo sritį, mums nepavyko tarp frakcijų rasti čia sutarimo, todėl e, atrodo, kad bus paprasčiau balsuoti dėl to, kaip dėl atskiro klausimo ir pažiūrėti, kokia yra dauguma. Kad nebūtų atmesta didžioji dalis, dėl kurios yra sutariama ir kad nereikėtų balsuoti dėl papildomų šešių ar dešimties pakeitimų, kas išvaistytų mūsų laiką. Taigi dėl turinio mes suprantame, sutarėme. Ir tai yra vienas papildomas klausimas, kurį norėjau pristatyti ir paaiškinti. Galiausiai norėčiau padėkoti visiems kolegoms už puikų bendradarbiavimą. Aš manau, kad mūsų nuomonė yra labai aiški. Ir e, FM e ir Libė e komiteto nuomonė čia taip pat labai pravers tolesnėse dėrybose su taryba. Merci. Ačiū, panė Brigit Sipil. Ja, vielen Dank. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš kalbėjau jau ir ankstesnių posėdžių metu, dėkoju poniai Lambert. Taigi šiandien labai greitai ir trumpai. Ačiū dar kartą už darbą, puikių kompromisų pasiekėme, ypač kalbant apie vidaus rinkos darbuotojus ir darbuotojas. Tačiau norėčiau jūsų dėmesį atkreipti iš tai, ką E kompromisas manęs ne visai tenkina. Žinoma, jį galima kažkaip tai kitaip interpretuoti, tačiau aš manau, kad ta pradinė formuluotė, pagal kurią valstybės narės turi teisę, tiksliau turėtų užtikrinti vienodas galimybės, yra konkrečiau negu dabar pasirinkta formuluotė. O dabar pasirinkta formuluotė yra tokia, kad panaikinti e, nacionalinių pagrindų diskriminacijas turi valstybės narės. Aš manau, kad, aš manau, kad anksčiau, ankstesnė formuluotė daug aiškesnė buvo, dabar formu, e, kompromisas yra toks, koks yra ir manau, kad visi pritars tam, kad nesvarbu, kur gyvena darbuotojai ES, jie turi būti traktuojami visur vienodai. Taigi E, aš balsuosiu už kompromisą, nors šiek tiek dėl jo ir abejoju. Pone Harkin. Pone Harkin, dėkoju. Dėkoju. Džin, ji visada tai dirba lankščiai e, ir yra kartu gebanti labai įtikinti. Aš džiaugiuosi tuo pasiūlytų kompromisu, ypač Manyčiau, kad tas kom, kom, ypač svarbu tai yra tai, kad mes pabrėžėme labai aiškiai, kad nebūt, neturi būti jokios diskriminacijos. Tai yra numatyta pagrindinių teisų hartijų ir Lisabono sutartie. Ir aš tikrai labai džiaugiuosi, kad tai kompromise buvo paminėta. Jūsų minėtas C kompromisas dėl komandiruotų jamų darbuotojų irgi yra labai įdomus. 24 pakeitimas irgi yra man visiškai suprantamas, galiu suprasti tas priežastis. Uh, kodėl siūloma šį aspektą skirti nuo likusio teksto. Visiems ačiū už bendradarbiavimą. E, merci. Dėkui. Dėkoju. Gal Europos komisijos atstovai turėtų ko nors pasakyti, ponė Pipitų. Norėtumėte kalbėti, prašau. Uh, yes, hello. Uh... Sveiki. Dėkoju. Ir turiu tik tai keletą bendro pabudžio pastabų. Aš manyčiau, kad gal reikėtų šiek tiek redakciją peržiūrėti, kad būtų galima užtikrinti, kad, kad vis, kad teisingai yra parinktas teisinis pagrindas ir galbūt reikėtų pertvarkyti tekstą, užtikrinant, kad nebūtų e, persidengimo tarp šios programos su egzistuojančiomis programomis. Dėkoju. Merci. Donc, si pas... Ačiū. Jeigu kitų komentarų nėra, Tai tuomet suteikiu žodį iš naujo poniai Lambert, prašau. Yeah, briefly, um... Labai trumpai. Ačiū visiems už pademonstruotą lankstumą dėl to paderinimo, apie kurį kalbėjo komisijos atstovė. Aš manau, kad Libė komitete ir tolesnių dėrybų metu tai tikrai bus padaryta. Mūsų Komitetui svarbiausia yra turėti tą labai aiškę kryptį, e, dėl kurios didžioji dauguma mūsų sutartų. Ačiū. Si, et donc nous votons euh, demain. Ačiū balsuosime rytoj. Dabar pereiname prie ponios Veronika Lopė Fontanje pranešimo Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas. Tai aišku, žuvininkystės e, komiteto pranešimas buvo e, virš 70 pranešimų pateikta pranešėjus, 88 kolegų, Na, o dabar norėčiau suteikti žodį pranešėjai, kad jinai viskas smulkiau paaiškintų. Ačiū, ponė pirmininkė. Iš tiesų, manau, kad e, ieškojame to sutarimo ir ieškodami sutarimo e, pasiekėme keturių frakcijų kompromiso. Tie kompromisai pabrėžia, e, kokią didelę svarbą turi e, užimtumas, kokią e, didelę svarbą turi e, kova su skurdu ir kokią didelę svarbą tai turi skurdžiausiai gyvenančiams gyventojų sluoksniams. Yra trys dideli pakeitimai kompromisiniai, bet yra ir kitų kompromisų E, kitų, kitų e, pakeitimų, kurių atžvilgių kompromisų nesiekėme, už juos balsuosime už tokius, kokius, kokie buvo pateikti, kadangi jie iš tiesų tekstą labai patobulina. Kai kurių dalykų pakeitimuose ne e, pritariu kai kuriems dalykams, dėl konkurencingumo, sakykime, dėl tos žodžio išlaikymo tekste, taip pat dėl mėgėjiško žūklės nepritariu, nes ta mėgėjiška žūklė yra labai plačiai vystoma ir dėl e, to, kad ji yra, ta žūklė, ji sukuria labai daug darbo vietų, ištiso šeimos būna įdarbinamos, ji yra saugotina ši e, mėgėjiška žūklė. O šiaip tai norėčiau visiems labai padėkoti. Tak for formand, <clears throat> og tak til... Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū pranešėjui už bendra, bendradarbiavimą, puikų bendradarbiavimą viso mūsų teksto nagrinimo metu. Man regis, kad čia turime nepamiršti socialinių aspektų, nes šis fondas padeda sustiprinti e, ir sudaryti geresnės sąlygas darbuotojams. Būtina, kad e, dialogas būtų tas dalykas, kuris vyrauja. E, skirstant fondo lėšas, svarbu, kad būtų pirmiausia paremamos patenkinamos darbo sąlygos žmonėms, nes žvejyba yra tas rytis, kur darbas yra sunkus E, jis susijęs su daug rizikos tiek jūroje, tiek sausumoje. Tad svarbu įsitikinti, kad žuvininkystės sektorius būtų plačiai plėtojamas, kad būtų remiamasi inovacijomis ir kad e, tas žvejybos sektorius būtų pritaikytas prie nūdienos poreikių ir lūkesčių. Taip pat svarbu, kad socialiniai partneriai būtų įtraukti į dirbamą darbą Ir tai yra iš tikrųjų ypač svarbu tada, kai darbo sąlygos yra sunkios. Mes pasiekime tam tikrų kompromisų, kurie yra pusiausvėra tarp atskirų požiūrių, tai mums padės turėti tvirtą poziciją, kai vyks darybų žuvininkistės komitete. Dar kartą dėkoju pranešiai už atliktą darbą ir ačiū Jums, ponė pirmininkė, už man suteiktą žodį. Eh, pirmininkė, ar yra daugiau norinčių pasisakyti? Na, regis ne, viskas aišku šiuo klausimu, tad balsuosime rytoj, kai vyks toks netrumpas balsavimo seansas. Dabar pereiname prie devintojo darbo atvarkės klausimo. Ir čia siūlau peržiūrėti tą 22 kompromisinius pakeitimus, kuriuos parengėme kartu su kolegomis šešėliniais pranešėjais dėl ekont komitetui skirto pranešimo. Siekia sukurti tikrą ekonominę ir pinigų sąjungą. Jūs man patikėjote užduoti parengti e, pranešimą šio klausimu. Leiskite dar kartą padėkoti šešėlinėms pranešėjams. Taip jau įprasta, kad jie visada susilaukia padėkos. Tiesa, procedūra yra iš tikrųjų nelengva, kadangi iš pradžių vyko tam tikri nesklandumai, kadangi ekon komitete yra rengiama e, teisėkūros nuomonė, jis sudaryta iš dviejų dalių dėl tos priežasties. Iš pradžių e, rengiama pirmoji dalis, kur yra rezoliucijos e, tipo. Ir mes turime du kartus imtis darbo surašyti šį pranešimą, kad jis būtų tokios formos, koks atsitiktų ekon komitete numatyta procedūra. Kompromisų požiūrių galime pasakyti štai ką. Visos frakcijos turėjo galimybę prisidėti prie pranešimo rengimo. Buvo parengta tas pranešimas, kur pirmiausia pabrėžiamas socialinis lygmuo, tai kas vyksta ekonomikos ir pinigų sektoriuje. Gruodžio mėnesį vadovų taryboje bus svarstomas šis klausimas. Birželį buvo pateiktas dokumentas, kuriame nebuvo visiškai minimas socialinis lygmuo. E, šiuose gairėse. Mes kompromisiniuose siūlymuose randome nuorodą į ES 2020 strategiją. Ir kaip žinome, ten yra kalbama apie tris svarbius tikslus, kalbant apie mūsų komiteto kompetenciją. Susidarė tam tikras užburtas ratas - recesija ir taupimo priemonės. Mes čia radome pakeitimą kompromisinį ir mes sakome, kad uh, Kai kuriuose valstybėse yra susidaręs tas užburtas ratas, tačiau taip nėra visoje Europos Sąjungoje. Na ir galiausiai mes kartu su kitomis frakcijomis, su EPP frakcijos kai kuriais nariais ir kai kuriais individualiais kolegomis parengėme siūlymus, koks galėtų būti naujas etapas ekonominės ir pinigų sąjungos. Mes kalbėjome apie socialinių partnerių nepriklausomybę ir sakėme, kad tai neturi pakeisti visų e, teisės aktų, tas naujas jų statusas Nes, pavyzdžiui, socialiniai partneriai neturi teisės užsimti teisėkur, ar ne? Tas tebe liks galioti. AFET komitete buvo paminėta savoka towards job recovery, link darbo vietų kūrimo. Ir šioje iniciatyvoje, be kita ko, buvo siūloma įdėkti naują trišalę struktūrą, kad būtų galima uh, užmėgsti geresnį, geresnės sąsąją socialinės rytyje tarp europinio ir nacionalinio lygmens. Na, nekalbėsiu čia apie visus uh, dalykus, dėl kurių buvo rasti kompromisai. Tiesiog kompromisai buvo rengiami labai kruopšiai, tiek kalbant apie prieigą prie viešųjų paslaugų, tiek apie darbo uh, užmokestį, primtiną darbo užmokestį. Dar vienas kompromisas dėl teisių perkelimo. Ir ką mes manome apie komandiruotus darbuotojus šiuo klausimu. Mes pateikėme savo siūlymą, kuris leido mums ponios Jezlovietska pratešimui neužkirsti kelio šio klausimu. Mes tik paminėjome, kad komandiruotų darbuotojų padėtis turi būti tokia, kad jie galėtų dirbti gaudami tinkamą atlygį už savo darbą. Na, neminėsiu čia visų pakeitimų savaime suprantama, tačiau pristačiau pagrindinius kompromisinius pakeitimus ir dar norėčiau sugrįžti prie devintojo straipsnio įvertinimo, sutarties devintojo straipsnio įvertinimo. Mes į tekstą įtraukėme tam tikrą susirūpinimą, kurį išreiškė ponia Esaja ir paskui, paskui pritarė tam daugelis kolegų iš APP dėl viešųjų išlaidų mažinimo ir viešo deficito mažinimo. Žaliųjų prašymų mes įtraukėme jų išreikštą susirūpinimą dėl tikrosios darbo užmokesčio vertės. Kad tai nebūtų paprastas kintamasis, kad tai būtų tas dalykas, kur, kuris parodo, ką žmonės iš tikrųjų gauna į rankas ir kaip jie gali gyventi su gauta suma. Mes kalbėjome apie geresnės valdysenos sąlygas rytise, kurios priklauso mūsų aptariamos kompetencijos ryčiai, ypač kalbant apie ekonominę valdyseną. Svarbu šiuo aspektu nepamiršti, kadangi jeigu mes tų dalykų neprim, nepriminsime visiems savo dokumente, tai niekas mūsų vietoje to nepadarys. Mes taip pat radome kompromisą su liberalais ir žaliaisiais. Dėl to ką turėtų suteikti europinis socialinis modelis, o tai mūsų supratimu turėtų mažinti neligybę ir e, tinkamą socialinių sistemų valstybėse veikimą. E, turime dar vieną kompromisą, kuris labai svarbus, ir čia yra kalbama apie nacionalinius užimtumo planus. Kaip žinia, šie dokumentai turi būti parengti valstybių narių, rengiant nacionalinės reformų programas, kartu su tomis programomis jie turi būti parengti, tačiau ne visus valstybės narės tai padarė ir komisija regis tam neskiria pakankamai dėmesio, kad neverčia valstybių narių per nelik ropšiai laikytis šio jų įsipareigojimo. O mums tai atrodo labai svarbus dalykas, ypač kalbant apie Europos semestrą. Kai dėl V kompromiso, čia mes kartu su liberalų frakcija. Nagrinėjome klausimą dėl augimo pakto, nes birželio 29 dieną šis paktas buvo nagrinėjamas e, taryboje, šis paktas turėtų būti įgyvendinamas, tačiau jį turėtų papildyti dar vienas paktas, o būtent socialinis paktas. Visi šie dalykai yra atspindėti antrojoje pranešimo dalyje, kur kalbame apie rekomendacijas, kur jau teikiamus pačios rekomendacijos. Na, čia nekalbėsiu apie kiekvieną iš jų, tiesiog norėčiau pasakyti, kad šių rekomendacijų dėka yra paminėta iniciatyva jaunimui. Daugeliu iš mūsų tai yra iš tiesų labai svarbus dalykas, jaunimo klausimai mums svarbus. Ir taip pat sulaukime dviejų pakankamai originalių siūlymų ir naujų diskusijose dalykų, kuriems laimiai pritarė daugelis kolegų ir kuo, tuo aš labai džiaugiuosi. Pirmoji rekomendacija būtų tokia, mums reikia europinių lygių pagalvoti apie tai, ne kaip reikėtų įkurti Europinę darbo komisiją, bet galbūt reikėtų sukurti struktūrą, kuri padėtų dirbti nacionaliniams darbo inspektoriams, kai susidurėme su tokiomis darbo vietomis, kur dirba kur dirba įvairiausių statusų darbuotojai, vieni komandiruoti, kiti ne ir taip toliau ir panašiai. Ir čia reikėtų remtis europinė, tam tikrą dimenciją egzistuojančiais europiniais teisės aktais, kad būtų galima vykdyti geresnę kontrolę ir atlikti vietoje e, tinkamai darbo inspekcijos misiją. Kolegoms noriu padėkoti ir dar už vieną padėtą man suformuoluoti rekomendaciją. O būtent tai yra mintis apie tai, kad reikėtų turėti tam tikrą geltoną kortelę nacionaliniams parlamentams, kurie subsidiarumo e, principų remdamiesi gali atsisak... atmesti Europos komisijos siūlymą ar gali pareikalauti komisijos atsijimti e, savo siūlymą, kad būtų galima šią logiką pritaikyti atvirkščiai, kad būtų galima uh, sukurti žaliosios kortelės tvarką, kad nacionaliniai parlamentai įvairiuose valstybėse narėse galėtų kreiptis į komisiją ir paprašyti parengti vieną ar kitą teisėkuros siūlymą toje srityje, kuri nacionalinių parlamentų nuomonė yra svarbi ir kuri turėtų būti reguliuojama Europos lygiu. Dar vienas dalykas, kurio, kurio kompromisu ras nepavyko, yra štai koks tai bent jau nebuvo labai platus kompromisas ir nežinau, ar šis siūlymas bus sėkmingas. Tai yra diskusijos, kurios prasidėjo dėl bedarbystės pašalpos. Gavau šiek tiek pakeitimų šiuo klausimu, prie jų plačiau negryšiu, tačiau tai yra tas rytis, kur daug kas keičiasi ir vystosi. Komisaras Andor e, įdėmiai klausosi visų šios rytie teikiamų iniciatyvų Ir manyčiau, kad jeigu mes savo komitete negalėsime susitarti ir tinkamai dalyvauti šiuose diskusijose, tiesiog gaila būtų dėl to. Dar kartą noriu padėkoti visų frakcijų atstovams už supratingumą. Dėl metodo pirmiausia, aš esu irgi iš dalies atsakinga dėl to, kad ta mūsų pradinė pozicija buvo tokia nepaprasta, kad vyko tam tikri pasikeitimai jau tada, kai darbas buvo prasidėjęs. O dabar norėčiau steigti žodį kolegoms, kurie nori kalbėti. Pirmiausia, ponas Čiaba Ori, o paskui kolegas Sergas. Prašau. Köszönöm a szót, elnök asszony. Azt azért ennyien túlzásnak tartom, hogy elnézőek voltunk a munkamódszer. Ačiū. Aš manau, kad negalima sakyti, kad mes buvome pernelyg apsipalaidavę dėl darbo metodo. Iš tiesų, mes gavome dokumentą ir tuomet pasirodė, kad kažkas suklydo ir buvo pateiktas naujas tekstas bei raštas, kuriame buvo teigiama, kad yra tik viena diena pakeitimams pateikti. O tuomet pasirodė, jog galima teikti ir atskirus individualius pakeitimus, o ne tik frakcijų pakeitimus. Nors turime daugybę informacinių technologinių galimybių, labai sudėtinga dirbti tokiu būdu. Be to, tai netitinka taisyklių ir reikia pasakyti, kad tai yra nepriimtina, todėl Aš tikiuosi, kad pirmininkė e, padarys viską, kad ateityje tokios e, situacijos nebesikartotų. Dabar dėl pačio pasiūlymo. E, man kyla šiokių tokių sunkumų. Ekonominė ir pinigų sąjunga Kalbant apie jos ateitį, e, trūksta pasiūlymų dėl socialinių aspektų. Mes, aišku, nesame pagrindinis komitetas rengiant e, šį pranešimą, bet jeigu mes siekiame, kad į imko rengiamą pranešimą būtų įtraukti socialiniai aspektai, turime renkti ir teikti realius realistinius pasiūlymus, apčiuopiamus pasiūlymus, kurie būtų prasmingi. O dabar tenka pripažinti, kad šis kriterijus dėja nėra patenkinamas. Man tai skamba daugiau kaip šūksniai iš mitingo gatvėje. Ir gali būti, kad tai, dėl ko balsuos ekon komitetas, nebus įtraukta į bendrą pasiūlymą. Socialinis faktas yra puikiai idėja, tačiau kas dalyvaus ir kas bus pasiryžęs dalyvauti tokiame projekte. Mes turėtume sukurti realų turinį, realias taisyklės. Ir reikia labai aiškiai pasakyti, kad valstybėms narėms rekomenduojame nustatyti konkrečias taisyklės nacionaliniuose teisės aktuose. Tai yra būtina. Socialinė politika priklauso nacionalinių valdžios institucijų kompetencijai, bet akivaizdu, kad esama daugybė skirtumų, dėl kurių tokius pasiūlymus teikti nėra įmanoma prieš keletą savaičių teko lankytis Bulgarijoje ir kalbant apie vidutinį atlyginimą, galiu pasakyti, kad skirtumai tarp Bulgarijos ir Švedijos, tarkime, yra didžiuliai. Todėl turime būti labai atsargus teigdami, kad turėtų būti nustatytas minimalus vidutinis Europos atlyginimas. Turime atžvelgti į šalis, kuriuose tas atlyginimas yra žemesnis, dėl socialinio pakto turinio. Pranešėja, kaip suprantu, nori pasiūlyti tai, kas yra numatyta rekomendacijų pirmajame punkte – Čia vėlgi norėčiau pateikti savo argumentą siekti realumo ir konkretumo, nes kitu atveju mes negalėsime pritarti tokioms idėjoms. Europos darbo inspekcija, manau, kad yra nerealus pasiūlymas ne tik dėl subsidiarumo principo, bet ir dėl to, kad valstybėse egzistuoja ir yra taikomi skirtingi principai. Aš sutinku, kad reikia geresnio koordinavimo tarp skirtingų institucijų, bet naujos institucijos steigimas manyčiau, kad įneštų tik dar daugiau pasipriešinimo Europos ir Europos parlamento atžvilgių. Dėl žaliosios kortelės manau, kad čia reikia dar padirbėti. Reikia daugiau detalumo. Aš manau, kad šiai minčiai galime pritarti, nes tai mums suteiktų daugiau manevro laisvės, bet turiu pasakyti, kad G kompromisui ir pirmai rekomendacijai mes negalime pritarti. Mes nesame patenkinti tekstu ir mes tikimės, kad Ekon komitetas balsuos prieš. Ačiū. Dėkuoju. Kolega Serkas, paskui ponė Zlovietska, o paskui ponė Harkin. Prašau, ponė Serkas. Dėkoju, o ne pirmininkė. Turiu keletą pastabų. Tad pirmiausia dėl metodo, paskui dėl turinio. Pirmiausia dėl metodo. Ponas Ori teisingai sako, kad teko dirbti ir reaguoti kartais į labai neįlinę situacijas. Manęs tai nestebina, kadangi tie, kurie prie šio klausimo dirbo, jau žino, kad mes kalbame apie iniciatyvinę teisėkūros nuomonę. Tad akivaizdu, kad teks peržiūrėti pakeitimus ir prisiderinti prie to teksto, kuris jų rengiamas komitete. Svarbu, kad darbas vyktų efektyviai. Aš manau, kad turint omenyje e, mums galimybę pareikšti savo nuomonę, turime nepraleisti progos, be abejo. Turime padėti kolegoms Ne, mes turime padėti jiems, o ne jie mums. Na, nors darbo krūvis šiek tiek gal pagadino mums savaitgalį, tačiau tai yra mūsų darbas. Svarbu užtikrinti, kad ne visada nulemtų procedūros, tačiau turėkime omeny štai ką, šis dokumentas yra vienas svarbiausių per visą kadenciją. Mes kalbame ne tik apie trumpalaikį, bet ir ilgalaikę ateitį. Kalbame apie galimą sutarčių keitimą. Tad kokia yra realybė visų procedūrų metu čia, įskaitant visus žmonės, kurie dirbo kartu su mumis, įskaitant pirmininką, mūsų komisija turi turėti galimybę pareikšti savo nuomonę. Ir reikėtų, kad mes turėtume galimybę savo nuomonę apie reformas pareikšti, kai bus kalbam apie tas iniciatyvas, kuria, apie kurias kalbės Europos parlamento pirmininkas. Tai be kita ko, jis turi mus girdėti puikiai ir turėtume nie, kad buvo pasiektas platus konsensus, kurį turime pasiekti. Nes jeigu mes nepasakysim, ko reikia, tai kas vietoj mūsų tai pasakys. Žinome, kas vyksta ir matome, kad po tų trijų metų krizės, po to, kai taikėme tam tikras ekonominės ir pinigų politikos priemonės, rezultatų pasiekėme neipatingų. 85 procentai, pavyzdžiui, ispanų, įskaitant ir apie pirinkėjus, nepritarė tokiai politikai. Tai yra ta politika, kurioje visiškai nematyti socialinės dimensijos ir visi dėl to sutarė vieningai. Visi piliečiai mums taip sako. Visi sako, gana, gana trijų metų priemonių ir ten, kur e, priemonės pritaikė Europos komisija, situacija dar pablogėjo, lyginant su tuo, kokia ji buvo. Iš tikrųjų, situacija yra katastrofiška ji, e, to, ji ypatingai sunki kai kuriuose šalyse, nes kai kuriuose šalyse netgi grėsia viešosios tvarkos problemos dėl to, kad žmonės tiesiog nebegali pakesti tų priemonių, nebegali išgyventi. Ir kyla rizika, kad įvyks socialiniai konfliktai. Galime nusiristi į tokią padėtį, kuri buvo susikloščiusi prieš 50 metų. Finansai, makroekonominė padėtis prastėja. Jeigu visi mums sako, kad tai nėra geras kelias, tas, kuriuo einame, tai reikia gal pasirinkti kitą, nes piliečių klausyti yra būtina. Turime likti racionalūs ir pirmiausia, parlamento lygmenių priimti reikiamus svarbius sprendimus. Ir pagaliau reikia, kad įvyktų tie pasikeitimai. Būtina įtraukti į mūsų darbo tvarkės socialinės saugos sistemas. Pirmiausia, priemonės nukreiptas padėti jaunimui, nes jeigu nieko nedarysime, ekonominio pakilimo galime ir nesulaukti. Jeigu neišeis vystyti tinkamai profesinio mokymo, švietimo, jeigu bus niokojamos valstybių narių sukurtos sistemos, tai tuomet uh, ateities, šviesios ateities mums nematyti. Ir štai ką noriu pasakyti, ponė pirmininkė. Na taip, kai kurioms frakcijoms gal tai kels problemų bus bandoma galbūt ieškoti lankstumo kažkokiu elementu, tačiau žvelgiant į realybę nevalia užsimerkti. Mums čia irgi tenka tam tikra atsakomybė. Pono Van Rompoj pranešime apie socialinius klausimus, apie jaunimo padėtį nėra nei žodžio. Tad kaip įmanoma, esant tokiam kontekstui, šitaip spręsti problemas? Kaip mūsų komitetas gali leisti savo praleisti tokią progą. Aš manyčiau, kad turime susitelkti ir dėti bendras pastangas. Turime daryti viską, kas jums atrodys naudinga ir reikalinga, tačiau mes negalime tylėti. Dėkoju. Pirmininkė, ačiū. Pone Jezlovietska, o paskui pone Harkin. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš labai vertinu jūsų patirtį, jūsų išmintį ir Suprantu, kad jūs esate labai atsakingas asmuo, ypač turint omenyje tai, kad jūs esate ekon komiteto vadovė visos šios kadencijos metu. Aš manau, jūs puikiai suprantate, kad jeigu yra siūlomos priemonės pasiūlyti šeimų iš krizės, tai tos priemonės turi būti įmanomos panaudoti, turi būti įgyvendintinos praktiškai. E, man taip pat rūpi ir darbo metodas Aš manau, ne viskas buvo pasirinkta teisingai, kalbant apie šios dalykus. Mano kolegos jau minėjo tai. Ir tai yra iš tikrųjų labai svarbus dokumentas, nes čia kalbame apie ES ateitį. Mes čia kalbame apie būsimųjų kartų ateitį. Tad būtų netinkama diskutuoti šią temą e, taip keistai, Aš suprantu, kad mes artėjome prie rinkimų laikotarpio ir bus labai daug spaudimo, kurį jūsime. Mes sulauksime nemažai populistinių siūlymų, kurie atsispindės ir mūsų siūlymuose, kuriuos skelbsime Europos parlamente. Tačiau tai būtų trumpalaikė vizija, nes rinkimų kampanijos metu tie populistiniai siūlymai gali suveikti, tačiau jie bus mums visiškai nenaudingi rengiu dokumentą savo pačios iniciatyva ir kai kurios iš mano minčių man pasirodė labai įdomios, nes aš kalbu apie tam tikras priemonės, kurios galėtų panaudoti valstybės narės, kad jos būtų vienos jų lygių. Raginu žmonės būti aktyvesniais darbo rinkoje, tačiau mano ketinimai buvo šiek tiek pertvarkyti, iškreipti Ir matau, kad e, kokios priemonės buvo pasiūlytos dabar. Ir žmonės taps neaktyvesni, o pasyvesni rinkoje. Jie tiesiog taps priklausomi nuo socialinės pagalbos, kurią tikėsis gauti. Norėčiau atsimti savo pavardę ir nenorėčiau matyti jos po G kompromisu, nes tai neatspindi mano pateiktų pakeitimo. Dėkoju. Merci. Dėkoju, ponia Harčiubin. Thank you. And, uh... Ačiū. Aš norėčiau atkartoti daugelio kolegų išsakytus žodžius dėl tos skubos, dėl kurios visiems situacija tapo sudėtingesnė ieškant sutarimo bendrų linijų. Kaip sakė ponas Oriai, mums reikia įtraukti socialinę dimensiją. Aš visiškai tam pritariu. Esu įsitikinusi, kad piliečiai to reikalauja ir aš sutinku su ponu Serkas. E, mes negalime pamiršti savo piliečių. Prieš savaitę komisaras Andoras dalyvavo konferencijoje Belfaste ir buvo klausima apie socialinį aspektą. Ponas Andoras atsakė, kad situacija yra kitokia. E, mūsų komitetui kyla toks sunkumas. Mes norime teikti pasiūlymus, kuriems būtų pritarta ekonomikos reikalų komitete. Ir mes turime stumti, praplėsti tas ribas, bet kitas klausimas yra, kur baigėsi tos ribos, kad nenuėtume per nelik toli. Mes esame užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Dabar keletas konkrečių pastebėjimų. Aš labai džiaugiuosi, kad buvo išskirstytos kompetencijos tarp valstybių narių ir ES. Tai tikrai patobulina tekstą, dokumentą. Aš manau, kad socialiniai reikalai, socialinis valdymas turi būti greta. Perkelimo klausimas, žalios kortelės klausimas yra labai įdomus, labai įdomi mintis. E, kai kuriuose valstybėse susitarimai atsiranda ir dinksta, kai kurie iš tų susitarimų yra labai geri, bet mano pačios šalyje toms sutartims reikia pritarti, pasitelkiant piliečių pritarimą ir dėl tokio pasiūlymo mums reikėtų naujos sutarties, reikėtų dėl jos subalsuoti, bet iš esmės pasiūlymas mintis yra labai įdomi ir aš negalėčiau e, jai nepritarti. Tai tiek apie žalę kortelę dėl e, sveikatos ir saugumo. Reikėtų atnaujinti šią strategiją. Dabar dėl darbo inspekcijos. Taip, tai yra nauja mintis. Sudėtinga dabar būtų įsivaizduoti, kaip tai veiktų kai aš pamačiau, aš prisiminiau štai ką. Mes labai dažnai kalbame apie darbuotojų e, komandiravimą, komandiruotus darbuotojus. Galbūt toks, tokia inspekcija e, būtų išeitis e, kontroliuoti tą sudėtingą komandiruotų darbuotojų klausimą. Tiek daug bylų turime teisingumo teisme susijusių su tuo. Tai nėra bloga mintis, tas pasiūlymas dėl darbo inspekcijos. Galiausiai darbo atlyginimas, kova su skurdu ir kiti klausimai. Mums reikia stabilizuojančių faktorių ekonomikoje. Europoje labai daug kalbame apie konvergenciją, bet nepakanka žiūrėti tik į ekonomikos konkurencingumą. Reikia žvelgti į stabilizuojančius faktorius. Galbūt negalėsime uh, mūsų frakcija pritarti viskam, kas yra čia pasiūlyma, bet e, ši idėja, manau, turėtų būti įtraukta. Ačiū. Merci, Ačiū, ponas Deniu, tada ponas Mau. Darbo inspektoriai yra toks klausimas, kad, kuris yra sudėtingas. Nežinau, ar Junktinė karalystė tokių yra. Uh, E, reikėtų išsiaiškinti, ką tie inspektoriai turi daryti, nes jūs funkcijos atskiruose valstybėse narėse yra skirtingos. Čia reikėtų dirbti su valstybėmis narėmis ir jos turėtų turėti reikiamas struktūras kontroliai atlikti. Ir būtina turėti instituciją, su kuriais turėtumėte dirbti. Galbūt tai galėtų atlikti daugelį funkcijų. Kaip jau sakiau, situacija valstybėse narėse nevienoda. vienoda Daugelis mano dal, paminėtų dalykų buvo įtraukta į kompromisus, aš tuo džiaugiuosi, tačiau man tebe lieka dar viena problema. Žinau, kad kolegė Marijan jau kalbėjo apie minimalias pajamas. Aš tiesiog čia dar turiu vieną problemą, nes kalbant apie šio dokumento kontekstą, man neaišku, ką tai tiksliai reikštų. Tai gali reikšti visą eilę dalykų. Tai gali reikšti tai, ką minėjo ponas Ori, Tai galėtų būti tam tikros minimalios pajamos nustatytas minimalus dydis visai Europos Sąjungoje, tačiau nemanau, kad čia apie tai yra kalbama. Kitas ekstremalus atvejis galėtų būti raginimas valstybėms narėms parengti savo metodologiją ir pareikšti, koks turėtų būti minimalus darbo užmokestis. Tačiau šalia tų ekstremalių požiūrių mes galime turėti ir kitokių. Galime parengti tam tikrą formulę, kuri gal tiktų daugeliu valstybių narių ir valstybės narės pasinaudotų tą pačią formulę skaičiuodamos minimalės pajamas. Tai būtų pakankamai objektivus dalykas. Reikėtų, pavyzdžiui, padauginti minimalų darbo užmokestį iš tokias pajamas gaunančių žmonių šalyje ir gali sikti taip, kad tai viršį šalies BVP. Ką, ką reiškia individualiems žmonėms skaičiuojamas minimalus darbo užmokestis? Tai yra darbo užmokestis pajamos porai, pajamos vienam žmogui, pajamos pagal turimus vaikus. Ką tai reiškia? Mes esame bandę šiek tiek skaičiuoti, kokios minimalios pajamos turėtų būti Junktinėje karalystėje. Ir paprastai išeina taip, kad tos pajamos po visų skaičiavimų tampa didesnės negu vidurinės klasės kokio nors atstovo pajamos. Problema yra štai kokia. Šio dokumento kontekste man neaišku, ką reiškia šitą savoką minimalus darbo užmokestis. O galėtume tą dalyką apsibriežti tiksliau, tuomet galėtume priimti sprendimą turėdami daugiau informacijos. Ačiū. Pirmininkė, dėkoju. Ponas Tomas Man, po to ponė Lambert. Äh, dėkoju, ponė pirmininkė. Aš ir, viena ir vienam ir kitam e, komitetui ir e, užimtumo ir ekonomikos komitetui priklausau, jau visai lė metų dirbu, Turiu pasakyti, kad ponas Serkas visiškai teisus, reikalinga teisinga ir gera pusiausvyrą, tačiau tą labai sunku pasiekti. Pavyzdžiui, Ispanijoje žmonės vėl eina į gatves. Kalbėjau su ispanais, kurie gyvena Vokietijoje ir jie man paaiškino, kodėl taip sunku e, spręsti tuos klausimus. Bet Mes juk, mes juk turime e, turėti fiskalinę e, sąjungą, ekonominę sąjungą ir kažkaip tai e, s, ekonominę ir pigų, pinigų sąjungą turėti ir, ir jas e, tarpusavį suderinti. Su graikais kalbėjau, e, beje, Merkel važiuoja į Graikiją. Ir dabar reikia labiau, labiausiai išsiaiškinti, kokią jūs pasirengę esate prisimti atsakomybę. Reikia viską labai aiškiai pasakyti. Neturi būti ekonomikos diktatas. Mums reikalinga ekonomika kitam reikalui. Mums reikalinga ekonomika, kad galėtumėm užsitikrinti ateitį. Ir tokią žinę mums kaip tik tais reikia ir pasiūsti. Mums reikia viso to tam, kad galėtumėm turėti šviesesnę ateitį. Tam ir kompromisai kūriami. Ir Ole Kristinsen dėl saugumo e, tą e, kompromisą sukūrė, krikščionis demokratai pritarė, sutarimas yra, bendra valia yra ir jeigu mes pademonstruosime, pavyks mums pademonstruoti tą bendrą valią, viskas bus gerai. Dabar dėl minimalaus atlyginimo. Mes norime, kad e, tai būtų, na, ne visai e, minimalus atlyginimas nustatytas, o kad būtų normalus dialogas tarp socialinių partnerių, kad būtų tarp regionų e, šnekama kažkaip tai, kad, kad žmonės galėtų išgyventi, kad žmonės nelakstytų per tris darbus, kad galėtų išsilaikyti. Kaip įtraukti į visą tai socialinius partnerius. Bet jei, ir jeigu mes jiems pasiūsime tokį signalą, kad mes nepaliksime jūsų vienų, nepaliksime e, jūsų kaip žlugusios kartos, prarastos kartos, e, Atvirkščiai reikia kitokią žinę jiems nusiųsti, politiškesnę žinę, kad mums reikalinga politinė ir ekonominė sąjunga, kad reikalingas ir kad reikalinga visame tame socialinė politika. Tad jeigu tokią žinę e, sugebėsime pasa, išsakyti, tai manau, kad viskas bus gerai. Ačiū, sako pirmininkė ponas Lamberto, tada ponas, ponas man. Ačiū. Nenoriu čia pernelyg daug komentuoti. E, mano e, kolega Morajas čia daugiau galėtų pasakyti. E, dabar dėl minimaliaus darbo užmokesčio sudėtingo to klausimo. Mes nemažai nudirbome. Junktinė karalystė yra nustačiusi minimales pajamas, minimalų atlyginimą tiems, kurie dirba. Ir taip pat yra numačiusi pajamas tiems, kurie darbo neturi. E, daugeliu iš mūsų Europos parlamente kyla klausimas dėl standartų, kurie skiriasi valstybėse narėse. Ir valstybės narės yra įsipareigojusios tam tikroms riboms, aukštutinėms riboms. Kalbant apie darbos darbo rinką, reikia numatyti tokias pajamas, kurios leistų žmonėms oriai gyventi. Europos Sąjungoje e, dabar matome, kad e, kai atlyginimas krinta žemiau tam tikros ribos, e, tampa neįmanoma išgyventi. Todėl šis klausimas daugelį mūsų yra nepaprastai svarbus. Labai svarbu turėti tam tikrus kriterijus kalbant apie šį pinigų sąjungos paketą. E, socialinis aspektas, socialinis matmuo yra esminės svarbos. Jeigu mes ketiname rengti tokį teisės aktą, tai negalima pamiršti socialinės Europos. Socialinė apsauga visoje Europoje, taip pat socialinė apsauga tiems, kurie dirba pasienio regionuose. Mes dirbame ties šiais klausimais. Mes kėlėme klausimus dėl rodiklių, kurie apibrėžtų žmonių gyvenimo kokybę. Taip pat daug kalbėjome apie BVP, dėl Rijo susitarimų. Visi jie yra svarbus ir aš labai džiaugiuosi, kad jie yra atspindėti kompromisuose. Ačiū. Handel, puis... Ačiū, Tomas Hendel. Äh, bei so manchen Diskussionsbeiträgen. Kartais susidaro toks įspūdis, kad čia esame įmonėje. Labai gyvos diskusijos. Aš norėčiau nuosaikiau pasielgti. Vienas e, žymus rašytojas europietis pasakė, vieną gražią dieną jisai pasakė, kad reikėtų geriau, e, geriau padaryti taip, kad, kad matytųsi, kad tu esi kompetentingas, bet kad patylėtum, negu kad šnekėtum ir kad tada jau išsklaidytum visas to bejonės dėl savo kompetencijos. Kalbant apie minimalų atlyginimą, labai atsispindi visos čia parlamente išsakytos mintis. 60 procentų nacionalinių vidutinių pajamų buvo apibriešta 2009 metais Zimmer pranešim, pranešimu šiame pram, pram, parlamente. Labai daug buvo šnekėta apie minimalų atlyginimą. Niekas nešnekės apie europinį minimalų atlyginimą, nes reikia atsižvelgti į nacionalinę situaciją kiekvienoje šalyje. Tai yra tikrai toks klausimas, e, kurio negalima svarstyti europiniu mastu. E, buvo e, šnekama OECD, koks yra atlyginimas, kuris užtikrina orų gyvenimą. Dabar galbūt reikėtų viską vėl iš naujo pradėti, bet juk dabar yra iš tiesų sunkus laikotarpis Europai. Krizė Europą praranda pasitikėjimą ir žmonės mano, kad dėl tokios politikos Europa ateities neturi arba bent jau gyvybingos ateities neturi. Taigi, diskutuojant dėl to, ko nori Baroso, mūsų komitetas turės pagalvoti, kokius kriterijus reikėtų mums pasitelkti, kad ta Europa, apie kurią taip daug šnekame, turėtų gerą pagrindą. Tam, kad jinai turėtų gerą pagrindą, reikalingos minimalios pajamos. Apie tai turi pagalvoti parlamentas, apie tai turi pagalvoti mūsų visuomenės. Ir turime susimastyti dėl to, kad darbas ver, vertas šiandieną kažkodėl mažiau negu šiukšlės. Taigi tas minimalus atlyginimas vis tik tais turi būti aptarinėjimas, net jeigu ekonomikos reikalų komitete nebūsime išgirsti Kita vertus, juk nemanoma visą laiką prašyti subsidiarumo, kai jums kažkas nepatinka, pona Sori. Bet jeigu jums kažkas tai patinka, jeigu atitinka jūsų interesus, atitinka, tai tada jau neprašome. Užimtumui europinių kriterijų galbūt reikėtų irgi pagalvoti, kaip sukurti bet labiausiai reikėtų Europai suteikti socialinius kriterijus, nes jeigu Europa praras žmonių pasitikėjimą, jeigu žmonės pagalvos, kad tie, kurie yra piramidės viršūnėje, apie juos negalvoja, tai tada Europa praras visą turimą savo e, pagarbą, kuri dar, kurią dar turi, o mes to tikrai nenorime. Pane Bauer. Köszönöm szépen, úgy látom, hogy itt egészen heves vita. Dėkoju. Na, tai yra iš tikrųjų, matome, kad prasideda labai karštų argumentų mūšis. Ir iš tikrųjų argumentai vienas už kitą karštesni. Nenoriu nuvertinti šios temos svarbos. Socialinė dimensija yra labai svarbus dalykas ir manau niekas tam neprieštarauja. Tai gali būti netgi svarbiausias dalykas tam tikrais atvejais. Tačiau esu tos nuomonės, kad, žinodama, kas yra pasakyta taisint pranešime, ši tema turėtų būti gvildenama ponios taisint pranešime. Mes nežinome, kaip tas tekstas dar atrodys galiausiai. Tad mano nuomonė būtų štai kokia. Turime tai temai paskirti dar šiek tiek laiko tai nereiškia, kad mes nevertinam šios temos svarbos, jeigu nepritarėme vienai ar kitai formuluoti, ar jeigu išreiškime abejonę vienu ar kitu tekstu. Tikrai ne. Patinka mums ar ne, turėsime atkreipti dėmesį į tai, kokią kompetenciją mums tenka, kokia jūs yra prieptis pagal Lisabonos sutartį ir kokį teis, kokiu teisiniu pagrindu galime pasiremti. Be abejo, būtų naudinga Jeigu galėtume suferm, suformuluoti tam tikras kiekybiškai apibrėžtas taisyklės visur, bet ne visur tai yra įmanoma. Pavyzdžiui, sakėme, kad 75 procentai e, žmonių, kurie gali dirbti, turės darbą kažkada. Tačiau netai paprasta tai yra įgyveninti, ar ne? Mano nuomonė. Minimalus darbo užmokestis yra ta tema, prie kurios dar turime sugrįžti, turime ją nagrinėti. Tačiau pajamų skirtumas valstybėse narėse yra toks didžiulis. Ir socialinių sistemų skirtumai yra tokie didžiuliai, kad yra labai sunku uh, e, ES lygių šį klausimą išspręsti. Labai sunku yra imti ir nuspręsti, kad reikėtų turėti ES lygų nustatytą vienodą bedarbio pašalpą. Tad manau, kad į natūralius dalykus tuo šitaip spręsdami bandytume dirbtinai įsikišti. Kad ir dėl motinystės atostogų, vėlgi, sistemos socialinės yra tokios skirtingos valstybėse narėse, kad yra labai sunku priimti vienodus sprendimus, net jeigu paprastesnėms situacijoms esant. O dabar mes kalbam pakankamai sudėtingą priemonių paketą. Mes sutarėme dėl tam tikrų kompromisinių pasiūlymų ir dėl daugelio jų balsuosime rytoj. Yra kitų temų, kur mūsų idėjos nėra vienodos, kur dar reikės ieškoti sprendimų. Aiškiai prisimenu, kad ankstesnės kadencijos metu ir Žin Lambertai žino. Mes jau bandėm priimti, parengti ir priimti teisėkūros tekstą, kuriame būtų kalbama apie darbo inspekcijų kūrimą arba jų darbo koordinavimą. Mes tuomet nekalbėjome apie ES lygio darbo inspekcijas, ne. Mes tiesiog norėjom sukurti tokią struktūrą, kuri koordinuotų tas darbo nacionalinės inspekcijas. Dabar situacija yra kitokia. Yra kitoks teisinis pagrindas ir taip toliau ir panašiai. Taigi daugeliu atveju turime išlikti realistais. Bandykime gyveninti tas priemonės, kurios yra įmanomos įgyvendinti. Ir turėtume išvengti tokios situacijos, kad tas komitetas, kuris rengia nuomonę dėl esmės, atmeta mūsų nuomonę. Dėkuoju. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Um, ähm, Dėkoju. Kai klausomės diskusijų, tai girdime du dalykus. Viena vertus ekonomika, kita vertus investicijos ir augimas. E, manau, kad e, kolegos, kai važiuoja į savo apygardas, ar žmonės tiksliau, kurie eina į gatves, tikrai nebesutinka su tais griežto taupimo, su tom griežto taupimo priemonėm. Bet Vokietijoje, man sakoma, reikia tiek ir tiek visko padaryti e, ir tiek visko nuveikti. Kita vertus mes veikiame, bet irgi susiveržėme diržus. Susisuprantu tiek visą. Bet mūsų pati didžiausia galima klaida yra tokia, kad mes neieškome pusiausviros. Ir parlamentas, ir mūsų komitetas gali kažkokiu tai viduriniu keliu eiti ir to vidurinio kelio prašyti, kad visur būtų juo einama. Man labai gaila, kad socialinė dimensija tapo tokiu lozungu, kuriuo pasiremiai turime kariauti. Kai kas jį atmeta, kai kas pasisako pilnai už socialinę dimensiją, bet aš manau, kad diskusijose, viešosiuose diskusijose reikia kuo daugiau apie tai kalbėti, reikia, kad socialinės diskusijos būtų orientuotos į ateitį, kad būtų daugiau garantijų suteikiama jaunimui, kad būtų daugiau socialinių priemonių, kurios būtų pateisinamos. Aš manau, kad reikia tikrai vengti tokių savokų kaip juoda ar balta, nes yra labai daug pilkų dalykų. Tad dėl to reikėtų akcentuoti augimą ir viską, kas yra susijęs su ateitimi. Toliau minimalus atlyginimas arba minimalios pajamos. Aš manau, kad minimalus atlyginimas tai ne tik tais atlyginimas, bet apskritai pinigai, kažką, kur, kur kažkas tai turi, apie tai turi būti diskutuojama. Valstybėse narėse yra socialinės sistemos, kurios garantuoja e, žmonėms kažkokias tai pajamas, minimalus atlyginimas yra toks dalykas, už kurį galima pasisakyti arba teigiamai, arba neigiamai. Galbūt iš vienos pusės būtų kažkoks tai nepateisinamas atlyginimas, bet vis tik tais turi būti kažkokios minimalios pajamos, kurios garantuotų orų žmogaus egzistavimą. Ir tai turi būti viena iš mūsų vertybių Europoje. Dank, Frau Vorsitzende. Ich wollte mich eigentlich angesichts der Zeit nicht. Panis Sipel. Ačiū pirmininkė. Laiko labai mažai, aš jau nebenorėjau pasisakyti dėl to, tačiau dėl kai kurių kolegų pasisakymų aš vis tik tais irgi nusprendžiau pasisakyti. Nežinau, ar mes gerai supratome tas diskusijas, ar užimtumo reikalų komitete mes supratome diskusijas, Aš pasakyčiau, kad labai senos diskusijos, jau du metus daugiau šnekame apie tą minimalų atlyginimą. Kai kas sako, kad reikia laiko, reikia viską iš nuo nulio pradėti. Ne, laiko nebeturime, mes neturime laiko grįžti atgal. Žmonės ES irgi neturi laiko. Jie neturi laiko klausytis, kaip mes čia diskutuojame. Jie neturi laiko klausytis, ar mes norime socialinės Europos šalia ekonominės Europos. Jie nori užsitikrinti ateitį ir aš manau, kad tikrai žmonės turi kitokių problemų negu ta, tos, kurias aptarinėjame viešai. Nesvarbu, ar Graikija turės visas savo skolas sumokėti viena, ar Vokietija prisidės prie tų skolų apmokėjimo, reikia, kad žmonės Graikijoje, Vokietijoje ir visose kitose valstybėse narėse rastų atsaką, kaip tas jų problemas spręsti. Nes e, yra žmonių, kur, e, kuriems mažinimos pensijos, jie negali išgyventi iš jų, e, jie karjeros pabaigoje ir dabar konstatuoja, kad per visą gyvenimą dirbė 40 valandų per savaitę ir negalės užsitikrinti savo padorios pensijos, tai iš tikrųjų yra baisu. Uh, Manau, kad mes socialinių reikalų ir e, užimtumo komitete turime labai greitai rasti, ieškoti ir rasti atsakymus, kada galima žmonės laikytis gyvenančiais skurdžiai, kada jiems galima įmokėti kažkokias tai išmokas. Manau, kad laiko tam neturime ir nu, turėtumėm dirbti kaip kur kas greičiau negu dirbome iki šiol. Haluan vain ihan lyhyesti Pone Vesija. Olen hyvin tyytymätön tähän. Ačiū pirmininkė. Labai trumpai. Norėčiau pasakyti, kad mane labai netenkina e, ši procedūra. Pats e, nuomonės projekto rengimo procesas manęs netenkina. Mes nusistatėme taisyklės ir patys jų nesilaikome. Taigi man įdomu būtų sužinoti, ar Mes ir toliau dirbsime pagal tokią pačią procedūrą, rengdami kitas nuomonės. Norėčiau pantrinti poniai Bauer. Jeigu mes būtume santūresni, renkdami šį pranešimą, galbūt būtume galėję įtraukti savo poziciją, savo nuomonės į galutinį tekstą. Nes dabar mes pateikėme kraštutinės nuomonės, kurios nesulaukė pritarimo. Dėl to mes pralaimėjome. Dėkoju šias diskusijas. Tokia mums visiems svarbia tema. Leiskite tarti keletą žodžių dėl procedūros dar ir dėl to, kaip mes galėtume pateisinti savo dalyvavimą šioje diskusijoje. Visi supranta, kad diskusijas pradėjo Herman Van Rompoj ir dabar taryboje, taip sakant, sakyti, yra tos diskusijų pagrindinė stovyklavietė. Tačiau mes nesame E, tie, kurie yra vieninteliai šios diskusijos dalyviai, nebūtinai viskas vyks taip gruodžio mėnesį taryboje, kaip mes norėtume. Be abejo, bus konsultuojamas su Europos parlamentu, tačiau, man atrodo, yra visiškai e, teisėta Europos parlamentui pareikšti savo nuomonę. Dar iki prasidedant toms didžiosioms diskusijoms gruodžio mėnesį ES taryboje. Gruodžio mėnesį taryboje vyks diskusijos remiantis ir kitais darbais, kuriuos nuveikia kiti, ne tik mes. E, ten, nebus, ten ne viskas vyks priklausomai nuo mūsų ritmo. Mes klausėmės pono Baroso, išklausėme apie ES būklėjo pranešimo. Taip pat bus atžvelgiama į tai, ką jis mano esant e, svarbiausiomis gairėmis. Mes matėme, kokį dokumentą parinkė Herman Van Rompuy. Ten yra keturios dalys, kur nekalbama apie socialinius dalykus, Ir galiausiai visi čia žinome ministro Vestervėlė darbus, kurios, kurie buvo pradėti su valstybėmis narėmis. Taigi, toje diskusijoje bus kalbama ne tik apie tai, ką, apie ką kalbėjome mes, o mes čia kalbame apie tai, kaip esant tokiam kontekstui, mm šiame komitete išreikštas tam tikras susirūpinimas e, turi rasti vietą tose didžiosiuose diskusijose. Mūsų komitete aš dažnai jutau labai rimtą konsensusą mūsų šiandien aptartais klausimais. Mes turime kelti klausimą, kaip galime tas savo, tos savo aptartus aspektus integruoti į tas bendras didžiasias diskusijas. Mes gyvenome Europos Sąjungoje, kurioje ekono, yra socialinė rinkos ekonomika. E, tai yra visos ekonominės ir politinės sistemos stuburas. Tai yra socialinė rinkos ekonomika. Juridiniam kontekstui tokiam susikloščius visų mūsų pasiekta didžiausia pažanga, sakyčiau, buvo pagrindinių teisių hartijos prieimimas. Ten be kita kora labai plačiai kalbama apie socialinius dalykus ir garantijas. Buvo peržiūrėta Lisabonų sutartis, į kurią buvo įtrauktas devintasis naujas straipsnis ir mes tai kartuome kiekviename savo posėdėje, kad socialiniai klausimai tampa horizontalūs ir integruoti į visas ES politikas. Gyvename esant tokiam kontekstui, kad tai, apie ką kalbama daugiausia, yra kalbama apie ekonominės ir pinigų sąjungos antrą gyvenimo tarpsnį galima susidaryti įspūdį, kad tarp pinigų sąjungos ekonominių dalykų yra pusiausvyra, bet juk ne. Kai perėmė prie euro, kai priėmėme Maastrichto sutartį, kai įdėgėme ekonominės ir pinigų sąjungos priemonės, tai tuomet ta pusiausvyra buvo. Mes apie tai kalbame. 121 straipsnis kalba apie ekonominę politiką ir 48 straipsnis kalba apie socialinę politiką. Tačiau dabar matome, kad ta pusiausvėra mūsų nebetenkina, ji pasikeitusi. Tačiau mes, jeigu socialinių reikalų, socialinių reklamų reikalų komitetas, e, užimtumų komitetas, jeigu mes nieko nesakysime, jeigu tylėsime, tos pusiausvėros ir visai neliks, paučiant didesniesiems. Tai yra finansų rinkoms, kurios lyderiauja šiais visais klausimais pirmiausia. Aš pritariu Jums, ponė Bauer. Daugelis iš Jūsų prisimins, kai buvo pradėta ši iniciatyva, mes žinome, kaip reagavo Europos parlamentas į pono Van Rompoj dokumentą. Aš sakiau, kad mes turime renkti savo pranešimą ir mes tokį pageidavimą pareiškėme. Tačiau ekonominių ir pinigų reikalų komitetas mums užginčiojo tokią galimybę. Mes prašėme sustiprinto bendradarbiavimo procedūros tuomet. Ir galiausiai Konstitucinių reikalų komitetas šiuo atveju pasiekė kad jiems būtų pritaikyta sustiprinto bendradarbiavimo procedūra. Tačiau turime būti pasirengę mūšiui. Šiuo klausimu mes nebuvome tas komitetas, kuris turėjo galimybę parengti savo, parengti savo darbų tvarkaraštį ir pasiūlyti priemonės. Turime prisitaikyti prie to, kas jau buvo padėta ant stalo. Na, negaliu sakyti, kad e, neiškritom iš medžio, tik įsitvėrė už šakų, pažodžiui verčiant. Tačiau Nemėgstu aš šito pasakymo, tiesiog mes dirbome su tuo, ką turime. Rytoj po pietų suiksiu su ponė Taisen, kad po balsavimo mūsų komitete mes galėtume dar aptarti, kas ir kaip, atsižvelgiant į pono orį susirūpinimą. Kad būtų paremti tie siūlymai, kuriuos ponia Taisen tikiuosi įtrauksi savo pranešimą. Aš jau su ja turėjau progą diskutuoti. Aš kaip ir ponas man dirbu abiejose šiuose komitetuose ir žinau, kad yra tokių dalykų, kur ponia Taisen iš tikrųjų džiaugsis galėdamas išvelgti į mūsų siūlymus, net jeigu diskusijos dar yra atviros ir tebe vyksta. Na, nežinau, kiek dar bus galima tuo atvirumu naudotis. Kai dėl to susirūpinimo, kurį daugelis iš jūsų išreikškė dėl socialinių teisių. Ar tai turėtų būti tos teisės, kuris būtų tokios pat visoje Europos Sąjungoje? Trumpai tariant, ar bus numatytas minimalus darbo užmokestis visoje Europos Sąjungoje? Pone Harkin labai teisingai pabrėžė, kad kompromise e, kad kompromise e, e, svarbu remtis Lisabono sutartimi. Ir svarbu, kad, ne, kad, būtų atsižvelgiama, kad būtų atsižvelgiama į valstybių narių kompetenciją. Na, negirdėjau, kad būtų siūlomas vienas ir tas pats darbo užmokestis minimalus visą Europos Sąjungą, mes ne apie tai šnekam. Jeigu šnekam apie tai, tai reiškia, kad nenorima leistis į detalės ir pasižiūrėti temą atidžiau. ES taryba e, kalbėjo apie 60 procentų vidutinio darbo užmokesčio ribą kaip apie orientacinį tam tikrą dydį. Kompromisas šią temą yra sudėtingas, tačiau ten nėra kalbama apie minimalų darbo užmokestį, yra siūloma kai kas kita. turint omenyje tą visą siūlymų bloką, kuria priklauso nuo valstybių kompetencijų srities, yra kalbama apie tinkamą darbo užmokestį padedantį žmogų išgyventi šio darbo. Ir aš manau, kad diskusijos čia tikrai buvo gyvos ir ponia Bauer ir irgi yra visiškai teisi. Čia ne visai atspindėta ta realybė, kuri atsispindi kompromise. Rytoj balsuojant, aš manau, galėsim šį klausimą aptarti ir eiti pirmin. Pone Harkin pareiškė tam tikrą susirūpinimą, bet jį, jos nebėra posėdėje. Dėl to žaliosios kortelės išreiškia tam tikrą susirūpinimą, nes ji nepalankiai žiūri sutarties peržiūrėjimą ir ji m, mm, sakė, kad jos šalysie piliečiai sunkiai priima tokio pabudžio peržiūras. Norėčiau užtikrinti, kad mano šalyje taip pat piliečiai nėra palankus toms peržiūroms. Ponas Baroso be kita ko minėjo, kad jeigu reikėtų nedelsiant peržiūrėti sutartį, tai, to, tai tenktų pripažinti, kad nėra sąlygų sėkmingam sutarties peržiūrimui, tai yra tokiam, kuriam pritartų vienu įpu visi ES piliečiai visose valstybėse. Viename iš dokumentų punktų, be kita ko, yra kalbama, kiek E, daugeliu dalykų nėra visiškai panaudojamas Lisabono sutarties mums suteikiamas potencialas. Gruodžio mėnesį, kaip jau sakiau, vyks diskusijos ir ant stalo bus padėta absoliučiai viskas, apie ką buvo kalbėta iki šiol. Ir jeigu ma, mes norime, kad mūsų siūlymas tarp tų diskusijų vairių elementų būtų paminėtas, mes turime tą savo siūlymą tinkamai parengti ir aš tikiuosi, kad taip ir bus padaryta. Galėsime toms siūlymams pritarti ir juos pateikti. Ir dar poniai Esaja žodelis dėl procedūros. Dauguma pateiktų pakeitimų buvo pateikti pateikti ponios Jezlovieckos. Mes diskutavome su šešėlinės pranešiais ir į šią situaciją atsižvelgėme. Mes norėjome, kad atsakingi asmenys galėtų atsižvelgti į individualių kolegų pateiktus pakeitimus. Būtent dėl to ponas Erkas permė pono Prioto, kuris pakeitimus ponės Lovietska, koordinavo su ponu Ori savo pakeitimus ir galėjo įtraukti savo pasiūlymus abudu į savo dokumentą. Na, čia situacija susidaro tokia pakankamai sudėtinga. Jūsų pakeitimai bus vis tik integruoti į rytaus balsavimo sąrašą ir kai kas buvo įtraukta į kompromisus. Žinau, kad ši procedūra nėra ideali, tačiau tikiuosi, kad visi bendrai galime prisimti tam tikrą įsipareigojimą ir nelaikyti viso to precedentu, greičiau tai bus išimtis. Tikiuosi, kad rytoj balsuosime sklandžiai ir kad mūsų komitetas e, priims tokią nuomonę, kuri atspindės mūsų e, diskusijas ir kuris bus naudingas ekonomikos ir pinigų komitetui, poniai Taisen, nes aš žinau, kad jinai į mūsų nuomonę įsiklausys. Siūlau baigti diskusiją šiuo klausimu. Džiugu, kad vyko tokios įdomios diskusijos. E, dar ir pristatant e, kompromisinius pakeitimus, norėčiau pasakyti, kad balsuosim rytoj dėl šio teksto, kad spėtume pagal mūsų susidarytą darbų tvarkaraštį. Dabar pereiname prie šeštojo darbo tvarkės klausimo, nagrinėsime ponios Blinkevičiūtės pranešimą bus pateikiami kompromisiniai siūlymai, kompromis, svarstysime kompromisinius pakeitimus. Erasmus visiems, ponė pranešė, žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. E, pirmiausia, noriu padėkoti kolegoms šešėliniams pranešėjams iš įvairių frakcijų, e, su kuriais mes iš tikrųjų labai atsakingai ir produktyviai dirbom ir aš dėkoju už tai, kad mes daugeliu klausimų radom bendrą kompromisą ir bendrus e, sutarimus. E, iš viso mes padarėm 34 kompromisinius e, pakeitimus, stengiamės apjungti panašius siūlymus ir panašias idėjas ir aš dar kartą dėkoju, kad įvairių frakcijų pranešėjai pritarė šitiem kompromisiniam siūlymam. Kai kuriuos iš jų šiandien norėčiau paminėti, tai e, pirmiausia e, vienas iš kompromisinių pakeitimų buvo e, pateiktas kolegos Martino Kastlerio. Jo siūlymas buvo dėl atskiros naujos veiklaus vyresnio amžiaus žmonių paprogramis ir iš, iš tikrųjų iš esmės pritariu pačiai idėjai ir pačiai siūlymui skirti būtent didesnį dėmesį vyresnio amžiaus žmonių E, švietimui, mokymaisi visam gyvenimui, todėl ir pasiūliau kompromisinį pakeitimą suaugusiųjų švietimo paprogramėje, būtent akcentuojant dėmesį į e, vyresnio amžiaus žmonės ir dar mes manom, kad tai yra labai e, svarbu remti vyresnio amžiaus žmonių aktyvę pilietinę veiklą bei įsitraukimą į visuomenės gyvenimą, ypač dabar, kuomet mes e, stebim e, sparčius visuomenės senėjimo procesus. Taip pat noriu paminėti dar kompromisinį pakeitimą, kuriame apibriešta suaugusiųjų švietimo savoka. E, dėl šios savokos mes iš tikrųjų diskutavom su įvairių frakcijų šešėliniais pranešėjais, pranešėjais ir ypatingai dėl amžiaus galvojom kokį primtiniausią amžių priimti pasiūlyti, kad jis būtų dėl saugusių švietimo priimtinas e, visom ES valstybėm e, narėm, kadangi iki šiol saugusių amžių skirtingose ES finansuojamose programuose sviruodavo nuo 18 metų, kartais nuo 16 ar nuo 25 ir buvo apibrieštas 64 metais ir ne vėliau. Taigi kartu su kitų frakcijų atstovais mes E, siūlom, diskutavom ir pasiūlėm, e, kad šios programos rėmose būtinai turim panaikinti viršutinę ribą ir programai leisti dalyvauti visiems ir vyresniems negu 64 metai ir tokiu būdu iš tikrųjų tai būtų tinkamiau įgyvendinamas mokymosi visą gyvenimą e, principas. Taip pat įvertinom skirtingą ES šalių patirtį šioje srityje e, dėl e, amžiaus, dėl to amžiaus, kokį, e, nuo apatinės amžiaus ribos, kokią ją galima būti nustatyti, ar reikia tai taikyti. Vis tik tai priejom prie bendro kompromiso E, visi šešėliniai, kartu su šešėliniais pranešėjais, kad neturėtumėm taikyti tokių suvaržymų ir apskritai nuimti bet kokius amžiaus ribojimus, nes valstybės narės turi savo praktiką ir, ir, ir prie, prie tų e, šalių narių mes ir prie jų žmonių irgi turėtumėm prisiderinti. Kalbant apie jaunimo dalį, kaip žinot, kuri yra išskirta kaip atskira, e, dėl kompromisinių pakeitimų, kur buvo papildymai tam tikri pateikti, mes iš tikrųjų sutarėm, juos įtraukėm į bendrus kompromisus kompromisus ir apskritai dėkoju už bendrą palaikymą, jog atskira dalis turėtų būti skiriama jaunimo sričiai. Na ir taip pat noriu dar atkreipdėmėsi į kompromisinius pakeitimus ir ypatingai pasiūlymą sustiprinti mažiau pasiturinčių ar nepakankamai atstovaujamų asmenų prieigą prie e, švietimo ir mokymosi programų būtent šitos programos rėmuose. Aš manau, kad tai irgi mūsų socialinių reikalų komitetui yra e, e, tinkamas pasiūlymas. Na ir be abejonės su šešėliniais pranešėjais iš įvairių politinių frakcijų mes aptarėm ir biudžeto e, klausimus. E, noriu paminėti, kad į kompromisinį pakeitimą įtraukėm e, ir pasiūlymą, kad atskiriems sektoriams turėtų būti skiriamas ne mažesnis finansavimas nei anksčiau, E, e, buvo skiriama atitinkamose, atitinkamose programuose ir tai mes tam radom bendrą pritarimą ir sutinkam, kad jis turi būti nemažesnis, o atskirais atvejais net tą procentą siūlom e, padidinti ir prieėm prie bendros išvados su kolegom iš kitų frakcijų, kad mes Europos parlamento nariai turime siūlyti kaip galint daugiau patį biudžetą na, paskirstyti per Europos parlamentą, o ne paliktai tai nuspręsti vien e, komisijai. Taigi dar kartą dėkoju e, visiems e, šešėliniams pranešėjams, su kuriais kartu dirbam, už, už bendrą darbą rengiant kompromisinius pakeitimus ir aš tikiuosi, kad rytoj balsuojant irgi tą pritarimą turėsime. Ačiū labai. Euh, merci beaucoup, monsieur. Dėkoju. Gerbiamas kolega, jūs pakeitėt vietą, todėl jūsų nematau. Prašau žodis jums. Merci, madame la présidente. De... Ačiū. Pone pirmininkė, pirmiausia, norėčiau paprašyti atsiprašyti už poną Kesslerį. Šiandien jis negalėjo ateiti ir labai prašė jisai nuo jo pristatyti pareiškimą. Taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai ir jos padėjėjams už puikų bendradarbiavimą, kai buvo kuriama ši nuomonė. Aš esu įsitikinęs, kad mums iš tiesų pavyko rasti puikius kompromisinius e, kompromisus, e, kurie leidžia akcentuoti svar, tokį svarbų mokymasi visą gyvenimą. Labai gerai, kad visa frakcija uh, E, sutiko su mano pasiūlymu dėl seniorų mokymo. Aš manau, kad galima buvo, negalima kalbėti apie mokymasi visą gyvenimą, jeigu neužtikriname mokymosi būtent iki to gyvenimo pabaigos. Ir tiems e, seniorams teikiama pagalba, parama iš tiesų parlament, iš parlamento pusės turi būti labai svarbus akcentas, kadangi mes dabar gyvename e, dialogos tarp kartų metais. Taip pat e, suaugusiųjų mokymo sustiprinimas per Erasmus visiems 8 procentai tai yra tik tais vienas iš pavyzdžių. Aš norėčiau pasisakyti už vieną dar pakeitimų, kurį pateikiau. Kol kas jis į kompromisus nepateko. Manau, dėl, dėl, dėl pavadinimų. Erasmus plus tai tik tais darbinis gali būti pavadinimas. Aš manau, kad e, jeigu traktuosime tą pavadinimą taip, kaip jisai dabar yra suprantamas, tai bus suprantamas tik tais kaip universitetinė programa. Reikėtų, kad daugiau piliečių apimtų. Dėl e, yra daugiau pasiūlymų dėl vardų, bet aš sakyčiau 86 ir 88 mano, e, mano pakeitimai turi būti priimti. Čia e, siūlau tokį apibrėžimą kaip Europos kartos. Taip pat e, turėtų būti akcentuojami tokie dalykai kaip susitikimai be sienų. Kitas pavadinimas gal netiek angli irgi, irgi turėtų būti primtinas, kadangi jisai nėra kažkoks tai anglicizmas. Piliečiai man rašė nemažai ir iš tarybos gavau, e, gavau nemažai paramos, tad manau, kad tikrai galima būtų patvirtinti tokį pavadinimą ir norėčiau, kad jūs tą pavadinimą e, Europos kartos pas, pa, pasiūstumėte tarybai kaip mūsų pasiūlymą. Karima Deli. Merci, Madame la Présidente. Ačiū pirmininkė, taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai už pranešimą. Manau, kad komisija turi užtikrinti, kad Erasmus neturėtų kilti grėsmė dėl to, kad biudžetas ribojamas reikėtų parodyti, kad mes nesutinkame e, Erasmus nugramzdinti. Erasmus visiems, taip kaip apibrėžiama jisai šiandieną, įgauna naują dimensiją, tai yra tokia programa, kuri yra atvira visiems europiečiams, tačiau nueinama dar toliau. Nesvarbu, kokia yra kvalifikacija tų europiečių, e, jis gali patekti į tą programą, kitaip tariant, visi gali uh, mokytis kitoje ES valstybėje. Ir ypatingai reikia mūsų komiteto žinę tokią pasiūsti, kad mes norime susitaikyti su Europą. Šiandieną, kai žiūrime ir matome, kad Europa tik vieną procentą iš biudžeto skiria tokiems e, veiksmams, tai yra iš tiesų labai mažai. Šiandieną tai yra programa tokia, kuri atsiveria visiems, tad biudžetas turi atitinkamai padidėti. Sakykime, studentai, kurie yra kilę iš labai kuklių šeimų, jie turėtų pasinaudoti tokiom programom, nes dažnai kai kuriuose valstybėse Erasmus yra skirtas elitiniams sluoksniams, kurie baigia E, aukštas did, mokyklas žymės ar e, žymius universitetus. Aš norėčiau, kad mūsų siunčiama žinia būtų aiški biudžetinė prasme, kad valstybės narės turi paremti biudžeto padidinimą. Ačiū pirmininkė. Pirmininkė, ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Madame la Présidente, je souscris totalement. Pone pirmininkė, aš visiškai pritariu tam, ką sakė Karima Dėly dėl biudžeto išsaugojimo Erasmus visiems. Ypač dabar, kai mūsų ES biudžeto situacija kelia grėsmę šiai programai Erasmus visiems, nes mums tiesiog trūks finansavimo tai programai. Ir dabar mūsų žodis įgyja ypatingą vertę. Norėčiau pridurti, kad mes turime leisti Europos artumu pasinaudoti visiems ES piliečiams, ypač besimokantis mokiniai, besimokantis amato ir studentai turėtų turėti galimybę pasinaudoti judumo galimybę ES, nes nuo to priklauso ES ateitis. Ir nuo to priklauso, kaip ES piliečiai žiūrės ES. Euh, euh, dėkoju. Aš savo ruoštų norėčiau taip pat pasakyti, kad esu labai dėkinga poniai Blinkevičiūtėj. Ji parengė puikią nuomonę. Bet dėkoju ne tik už tai. Norėčiau grįžti prie to, ką minėjo kai kurie kolegos. Du dalykai. Pirmiausia, pranešėja siūlo radikalių pakeitimų nedaryti. Kultūros komitete vyksta labai rimtos diskusijos. Jeigu pavyktų jums, ponia Doris Pak, įtikinti priimti jūsų pasiūlymą, linkiu sėkmės ją įtikinant. Tačiau aš ne visai pritariu tam, kas pasakyta. Aš su ponia Blinkevičiūtė jau šią popietę diskutavau. Man patinka komisijos siūlymas e, susijęs su Erasmus visiems. Mums sakė, kad, na, Erasmus visiems būtų skirta programa studentams, baigusiems vidurinį mokslą ir penkis metus studijavusiems universitete. Aš nemanau. Mano supratimu, Erasmus yra šiek tiek kitoks, nes prisimenu, kad biudžeto komitetas ankstesnės kadencijos metu buvo parengęs pavyzdinį projektą e, skirtą profesiniam mokymui, nes Erasmus yra sėkmės istorijos pavyzdys ir kad galima tomis sėkmės istorijomis dalintis, tai yra puikus dalykas. Ir aš mėgstu šį požiūrį. Žinau, kad ponė Doris Pakitai žiūri visiškai kitaip. Gaila dėl to. Man sako, na, vieni ir kiti veikėjai, taip toliau ir panašiai, tačiau mes gyvenime tokiu laikotarpiu, kad, kad galime remtis bet kokiu konservatizmu. Jeigu galima sakyti, na, jūs turite savo programą, kuri puikiai veikia tam tikrų metų ir, nereit, ir, ir galima gal pakartoti kai kurios dalykus. O dabar kitigi gali sakyti, mes gyvename tokiu laikotarpiu, kur svarbiausia yra padėti jauniems žmonėms, e, sudaryti jiems sąlygas rasti vietą po saulė ir man atrodo, kad Erasmus visiems galėtų būti puikus dalykas. Aš irgi siūlyčiau pavadinimo nekeisti. Na, yra tokių pakeitimų, kur, pavyzdžiui, leidžiamasi per nelygai detalės, bet vėlgi, aš remsiuosi čia mūsų pranešėjos išmintimi. Tiesiog norėjau pridėti tą savo mintį diskusijose, nes aš taip visada dariau, kai tik kalbėjome apie ponios Blinkevičiūtės pranešimą. Dabar žodis jai, diskusiją apibendrinti, prašom. Ačiū labai pirmininkė ir ačiū visiems e, e, e, komiteto nariam, kurie išsakė savo nuomonę. Ir aš dar kartą noriu patvirtinti, kad mūsų kompromisiniuose pranešimuose būtent mes bendrai diskutuodami su įvairių frakcijų atstovais ir įdėjom tą nuostatą, kad prieiga prie švietimo, prie mokymosi programų, prie jų galimybės judėti šią prasme Europos Sąjungoje tikrai yra akcentuota ir įdėta įvertinant e, įvairių, įvairius mūsų siūlymus, kad būtų prieinama ši programa ir tiems e, jauniems žmonėms, kurie neturi e, pakankamai finansinių pajėgumų. Tai čia mūsų irgi buvo vienas iš kompromisinių siūlymų. Kitas siūlymas dėl biudžeto. Iš tikrųjų, mes labai daug dėl to diskutavom ir vėlgi mūsų kompromisiniuose pranešimuose yra įdėta nuostata, kad finansavimas negali atskirų programų būti mažesnis, kaip kad buvo iki šiol, nes tai yra labai svarbu, kada mes kalbam apie mūsų e, ateities Europą ir finansavimas tam negali sumažėti jokių būdų, o atskirom dalim jis neturi būti didesnis, jeigu mes iš tikrųjų norim pasiekti Europos 2020 numatytų e, tikslų. E, na ir dėl pavadinimo aš iš tikrųjų ir pradžioj sakydama e, sakiau, kad kaip nuomonės teikėja nesiūlysiu keisti e, pavadinimo, nes tegul kultūros komitetas dėl to apsitarė. Ponas Kasleris turi įvairių idėjų dėl pavadinimo. Aš manau, kad čia reikėtų ieškoti bendro sutarimo su kult komitetu ir kult komiteto pranešėja, jeigu pavadinime yra pagrindinė esmė. Bet aš laikiausi tos nuomonės, kad pagrindinė esmė yra turinyje ir būtent prie, prie, kad prieinamumas būtų jau, jauniems žmonėms, vyresnio amžiaus žmonėms, kad tai iš tikrųjų atitiktų mokymosi visą e, gyvenimą, sėkmės istorijas įvairiose srityse ir būtų gerų pavyzdžių, juolab, kad praktika parodė, kad ta programa buvo sėkminga ir ją galbūt šiek tiek pataisius galima tęsti ir ateityje nuo 14 metų. Ačiū. Merci. Et... Dėkoju. Dėl kompromisų balsuosime rytoj. Kultūros komitetas savo nuomonę tars lapkričio 6 dieną. Dabar prieiname prie kito darbo tvarkės klausimo. Tai yra dešimtasis klausimas ir dabar žodis poniai Ronzuliai. Ji pristatys tą 17 kompromisinių pakeitimų, kurį gavo nuomonės projektui. Pranešėjimko komitete yra Bernadette Vernio, kalbėsime apie direktyvos 2005 metų 36 pakeitimą dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo nuostatų ir dėl administracinio bendradarbiavimo per vidaus rinkos informacijos sistemą. Kalbam apie direktyvos dalinį keitimą. Pone pranešė, žodis jums. Merci, madame la prezidente. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiami kolegos. Rytoj mes balsuosime dėl kito žingsnio siekiant e, įgyveninti 2005 metų direktyvą numeris 36. Tai galės pagerinti bendrą situaciją, kai profesionalai galės dirbti kitose valstybėse narėse ir teikti geresnės paslaugas 500 e, milijonų gyventojų. Administracinių procedūrų paspartinimas, e, administracinės naštos sumažinimas, kalbinio režimo reguliavimas, e, visa tai yra numatyta šiame teisės akte. Europos profesinė kortelė yra nauja priemonė, kuri remia darbuotojų judumą ir aktyvina darbo rinką ES. E, visų kolegų dėka mums pavyko parengti 17 kompromisinių pakeitimų, kurie sustiprina komisijos pasiūlytą dokumentą ir labai aiškę žinę pasiunčia IMKO komitetui. Daugiau mobilumo profesionaliems darbuotojams, geresnė kontrolė ir dėmesys vartotojų klausimams. Aštuntas L kompromisas numato valstybėms narėms galimybę e, dėl visuotinių e, priežasčių yra susijęs su visuomenės sveikata. Kiti e, pakeitimai yra susijęs su konsultacijomis su profesinėmis asociacijomis. Jeigu dalinė prieiga yra suteikta tokių pasiūlymų siekia ir, Euro, ir taryba bei teisingumo teismas, tačiau nu, notarų paslaugos nėra įtrauktos į taikymo sritį. Pakeitimuose yra kalbama apie kalbos kontrolę. Tai yra labai svarbu, siekiant užtikrinti profesionalių darbuotojų darbą kitose valstybėse narėse, tačiau kalbiniai testai uh, neturėtų būti diskriminacinio požiūrio. Kompetitingos nacionalinės institucijos, socialiniai partneriai ir profesijų asociacijos turėtų parengti atitinkamus kalbos testus. D. Kompromisinis pakeitimas numato lengvesnį keitimas informaciją tarp valstybių narių, jeigu e, laikinai arba nuolat kai kuriems darbuotojams yra atimama teisė e, teikti savo profesinės paslaugas. G, F ir P kompromisiniuose pakeitimuose yra reikalavima labiau traukti socialinius partnerius, profesinės organizacijas, rengiant deleguotus aktus ir galimus bandomosius projektus vykdant F kompromisinis pakeitimas kalba apie galimybę nustatyti kriterijus, kuriais vadovantis būtų išduodamos kortelės, taip pat ten yra sakoma, kad reikia atlikti poveikio vertinimo tyrimą. Į G ir M pakeitimuose yra rašoma apie informaciją, kuri turėtų būti įtraukta į profesionalus darbuotojo kortelę. M. Kompromisas siūlo numatyti nuolatinę mokymo sistemą visiems profesionaliems darbuotojams ir galiausiai Q kompromisinis pakeitimas, dėl kurio yra daugiausia diskutuojama, šešių mėnesių pereinamasis laikotarpis, per kurį valstybės narės turėtų numatyti mokymo lygį akušeriams ir slaugiams. E, norėčiau padėkoti visiems. Ir dar norėčiau pasisakyti po visų diskusijų. Matau, kad keturi kolegos užsirašė kalbėti. Oli Kristensen ir paskutinė Hirš. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū pranešėjai už puikiai atliktą darbą. Kompromisai padėjo siekti pusiausviros, susijusios su laisvų darbuotojų judėjimu ir valstybių narių galimybių elgtis atsakingai. Mes kalbėjom apie tokius dalykus kaip kalbos mokymo reikalavimai, dalinė prieiga prie paslaugų teikimo, tai padeda sustiprinti darbuotojų judumą, keliaujant ir ieškant darbo kitose valstybėse jeigu darbuotojas baigia mokslus ir jų išsilavinimą vienoje valstybė narės, gali dirbti ir kitoje šalyje, esant tam tikroms sąlygoms, tai turi būti numatyta visų profesijų atveju. Aišku, visur pasitaiko išimčių, taip ir čia. Paslaugų direktyvoje turime tam tikras savokas, kuriomis turime remtis. Turime užtikrinti, kad, kad kalbos mokymo reikalavimas nebūtų pateiktas po to, kai žmogus jau yra pradėjęs dirbti. Tiesiog būtina užtikrinti, kad esant reikalui darbuotojas mokėtų šalies, kurioje dirba kalbą. Mes taip pat kalbėjome apie profesinę kortelę. Jos turimas padėtų užtikrinti geresnės socialinės sąlygas darbo vietoje. Mes taip pat sustiprinome socialinių partnerių vaidmenį. Tai padeda sustiprinti taisyklės e, susijusias su darbo sąlygų užtikrinimu visoje Europoje. Dėkoju. E, Nadė Irš, pytų. Nadė Irš, o po to Tomas Man. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjui, taip pat e, norėčiau padėkoti už puikų bendradarbiavimą. Aš manau, kad dokumentas, kurį sukūrėme puikus, Mes kaip liberalai galime paremti kompromisą, išskyrus dėl G. Čia turime nedidelių problemėlių. Čia e, kalba eina apie profesinę kortelę. Man atrodo, kad gali būti čia problemų susijusių su duomenų apsauga, todėl reikėtų galbūt ir susilaikyti. Šiaip tai reikėtų pagalvoti apie uh, E, asmeninius dokumentus, ką reikėtų kaupti iš tų duomenų profesinėje kortelėje, ko ne. Toliau dėl kų kompromiso. Man labai patinka, kad e, tas kompromisas e, dešimt dvylika metų mokymosi laikotarpį įtraukia. Aš manau, kad tai yra geras E, būdas. Tiesiog reikėtų dabar pradėti, e, kad veikti, bet dabar reikėtų pradėti aiškintis, kaip e, sužinoti, turi žmonės ar neturi reikiamą išsilavinimą. Aš dar kai ko ir nesupratau. Čia yra ponios Turonen ir kai kurių kitų narių kompromisai, kurie kalba apie žodį mokėti. Jie nori tą žodį išbraukti, kai kalbama apie stažuotės. Mokama praktika, čia turiu galvoje. Praktika ne tik tais turi būti nemokama, bet ji dar turi būti ir pripažįstama. Labai dažnai praktikos kokybė matuojama tuo faktu matuoja, mokama už tą praktiką ar ne. Man atrodo, kad aš nelabai supratau iki galo jūsų pasiūlymo šiame kompromise. Ponas Tomas man, po to Birgit Sipil. Dėkoju, ponė pirmininkė. Jau nemenkai susirašinėjome šiais klausimais, be abejo. Yra tokių dalykų, kurie man atrodo priimtini. Aišku, reikia skatinti judumą ES darbuotojų. Viskas tai yra teisinga. Tačiau reikėtų, kad tai, kas siūloma dokumente, atitiktų kai kurių valstybių narių taisyklės. Vokietijoje profesinė kvalifikacija įgyjama per 12 metų. Ir kai aš matau, Vokietijoje tiksliau 10 metų mokomasi. Jeigu reikės perėti prie 12 mokslo metų, tai tuomet gali kilti problemų kai kuriuose šalyse. Yra, pavyzdžiui, numatytos sveikatos paslaugų teikimo universaliosios studijos. Ir vėlgi. Mes nepamatėme, kad išaugo tų paslaugų kokybė. Matėme, kad pas mus atvyko dirbti žmonių, kurie nebuvo gerai profesiškai paremti. Jie neturėjo reikiamo profesinio išsilavinimo arba tas parengimas buvo tikrai labai menkas. Na, ne visiems reikia baigti tą dvigubą, tos dvigubus mokslus numatytus. Na, ne visose valstybėse narėse gal tai yra reikalinga, tačiau teikti, kad reikia pereiti nuo 10 mokslo metų prie 12 yra labai keista nuostata, aš tam nepritariu. 36 pakeitimas, kurį pateikiau, nėra tas, kuriam gal visi pritars, tačiau aš sakau, kad mokslo metai turėtų dėstyti vidurinio mokslo metai minimum 10 metų. Ir galiausiai turėtų būti laikomas egzaminas, kuriuo patvirtinamas įgytas vidurinis išsilavinimas. 130-134 pakeitimai man nepatinka. Čia man kyla problemų. Kompromise Q yra numatyta, kad yra numatyta 6 metų perinuosis laikotarpis, bet juk tikslas nuo 10 prie 12 metų pereiti. Tačiau ar tai yra teisingas požiūris? Na nežinau, man tai netrodo primtinas kompromisas. Aš negalėsiu tam kompromisui pritarti balsuodamas. Manyčiau, kad svarbiausia yra pasakyti štai ką. Tikslas yra, kad žmonės būtų gerai profesiškai parengti ir kad nesusikurtų taip vadinama dviejų greičių visuomenė. Pavyzdžiui, medicinos seserys e, ar akušerės, pavyzdžiui, puikiai dirba vienoje šalyje, o kitoje prašiau, kadangi nebeliko specialistų arba dirba netaip gerai profesiškai parengti specialistai. Svarbu, kad tam tikras paslaugas teiktų kvalifikuotas personalas tiek Olandijoje, tiek Liuksemburgė taip pat iškyla šį problemą. Austrija susiduria su šią problemą, nes ten taip pat kaip mes vertinamos šios problemos. Kolegos, ne visi iš šių šalių galėjo dalyvauti mūsų posėdėje, jie dirba kitose komitetuose, jie dalyvaus posėdėje rytoj. Ir aš tikiuosi, kad jie irgi pareikš savo nuomonę balsuodami prieš šį siūlymą. Manau, kad turime iš tikrųjų ieškoti bendrų sąlyčių taškų. Baigiu kalbėtojų sąrašą, sako pirmininkė, kadangi laiko nedaug. Pone Sipel nori kalbėti, ponė Harkin, ponė Jeslovietska ir ponas Hendel. Ar galiu jau užbaigti pasisakančių sąrašą? Tai tuomet taip ir padarysim. Birgit Sipel, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau užduoti keletą klausimų pranešėjai, bet Galbūt ir komisijos atstovai galės atsakyti į kai kurios klausimus. Visų pirma, dėl Vokietijos rengimo. E, taip, mokymas yra kokybiškas Vokietijoje, mes turėtume tuo didžiuotis. Taip pat norėčiau pasakyti, kad Vokietijoje žmonės ne tik, kad priešinasi 12 metų viduriniam mokymuisi, bet yra tokių, kurie pasisako už tai. Taigi pozicijų yra įvairių dėl šio klausimo. Tai galbūt ši 12 metų mokymosi mintis e, turėtų būti lyginama su kitokio pobūdžio mokymosi sistemomis. E, kitas klausimas yra susijęs su medicinos seserimis bei su kalbos žinių patikrinimu. Žinoma, e, svarbu yra užtikrinti tai, kad slaugės galėtų bendrauti su pacientais, e, tačiau reikėtų šį klausimą patikslinti. Nenorėčiau dabar iš naujo pradėti visos šios diskusijos, tačiau aš norėčiau, kad man būtų uh, atsakyta į klausimą, e, kodėl e, slaugės ir akušerės turėtų mokytis 12 metų, o e, asmenys dirbantis su vyresnio amžiaus žmonėmis, jiems tas reikalavimas nėra taikomas. Kodėl mes šias dvi grupės traktuojame skirtingai? Um, Mariana Harkin, puis... Euh... Mariana Harkin. Chair, very... Pirmininkė, aš kalbėsiu labai trumpai, laiko turime nedaug. Pirmiausia, dėkoju e, pranešėjai už, bendradar... už puikų bendradarbiavimą. Mane tenkina kompromisiniai pakeitimai, e, A kompromisinis pakeitimas, e, dalinė prieiga sveikatos priežiūros srityje dirbantiems profesionalams, tai nustato tinkamą pusiausvyrą. D kompromisas mane labai tenkina, jūs perėmėte mano formuluotę, Ten kalbama apie e, tai, kad asmenys, kurie yra buvę bausti, e, negali teikti paslaugų. Taip pat čia yra kalbama ir apie ribotą galimybę teikti paslaugas. Aš džiaugiuosi, kad pritarėte e, mano pakeitimui. Jot kompromisinis pakeitimas, aš pritarčiau kolegijai, kuris sakė, kad kalbant apie tą pažymėjimą ir jame pateikiama informacija, ta informacija turėtų būti plati. Ir apskritai norėčiau padėkoti Jums ir mane džiugina e, darbo rezultatas. Dabar ponia Jeslovėtska ir ponas Handel. Dėkoju, ponė pirmininkė. Mano kolega puikiai pristatė tos kontroversiškus kontroversiškus klausimus dėl 10 ir 12 mokymosi metų. Na, nežinau, ar teisingai supratau, ką minėjo ponas man, kodėl jis yra prieš galimybę sulyginti šios mokslus, numatant papildomą šešių metų laikotarpį, kaip numatyta Q kompromise pranešėja tai pasiūlė. Manau, kad visi turėtume siekti bendro vardiklio, kuris nebūtinai bus mažiausias, kuris bus aukščiausias. Aš manau, kad Vokietija yra puikus to aukščiausio vardiklio ieškojimo pavyzdys. Tad mane trikdo šiek tiek tai, kad jūs tomai esate prieš įsiūlymą. Šešių metų laikotarpis, aš manau, yra tas laikas, kur galime sutvarkyti šį klausimą, pirmininkė. Dėl to, kad labai aiškiai nenorima pasikeitimų. Jis nori jis nenori siekti to bendro rezultato, to 12 metų, jam tai yra nepriimtina tai ir kelių jis jokių tam neieško dėl to. Tomas Mann. Tomas Mann. Na negaliu kalbėti to mano vardu, bet aš pabandysiu paaiškinti šiek tiek plačiau. Čia mes nekalbam apie tai, mes norim 10 ar 12 mokslo metų bakalauro diplomo ar ne, abitūros egzaminų diplomo ar ne. Aš manau, kad čia mes kalbame apie skirtingą sistemą. Ir atskiruose valstybėse narėse egzistuoja skirtinga sistema. Prancūzų kolegos man paaiškino irgi savo tvarką savo šalyje. Mokslo metai, 12 metų tęsiasi ir tai jau pasirinka, tačiau tuo metu pasirinka labai aiški orientacija, profesijos požiūrų. Pas mus yra šiek tiek kitaip. Mes turime bendrą profesinį parengimą, tam tik, tą vidurinį tiksliau parengimą. Ir tai nėra lygintini dalykai. Metų skaičių čia neturi nieko bendro su tuo klausimu. Lygis mokymosi yra tikrai aukštas, nors mokomės 10 metų. Jis yra toks pat geras, kaip ir kitų šalių lygis, kur mokomasi 12 metų. Jeigu norime tą lygį dar pagerinti, kodėlgi ne, galima. Tačiau Mm, Angela Merkel įtikinti tokiais dalykais nėra labai paprasta. Jeigu ją įtikins Europinė direktyva, tai bus gerai. Nežinau, ar pavyks, greičiausiai nepavyks. Tai be to ir nėra būtina, nes mes kalbame apie skirtingą mokymosi sistemą. Ir tos sistemos visose šalyse yra skirtingos. Aš nemanau, kad mūsųse medicinos seserys yra prašiau parengtos negu kitur. Aš tik tai manau, kad reikia atsižvelgti į atskirų šalių specifiškumą. Sakyti, kad 12 mokslo metų yra geriau arba kad profesinis mokymas įtraukiant vidurinio mokslo daug gerių dalykų padėtų išspręsti problemą, nežinau, ar tai yra gerai. Geriausia būtų turėti europinius standartus ir problema būtų išspręsta dabar kų kompromisas. Šiame kontekste tai yra tikrai labai keistas siūlymas. Pirmininkė. Dėkoju. Vėluojame, kolegos, elgsiuosi griežčiau, kadangi vėluojame. Pone Dešalar, ar norite kalbėti? Ne? Puiku. Šiuo atveju. Kitą kartą lauksime jūsų pasisakant. Pone pranešėja, ar norite apibendrinti? Sì, merci Madame la Presidente. Io credo che ci sia un po' di confusione. Dėkoju. Aš manau, kad čia įsivėlė šiokių tokių neiškumų, tad reikia kažką paaiškinti. Kaip aiškino kolegė iš Tomo, norėčiau pertvarkyti 36 kompromisą, tikrai jo neparemsiu. Mes labai dirbome dėl kų kompromiso ir iš tiesų labai viskas kontrastuoja su mano, visu, su mano pateiktų darbu. Žinau, kad po viso darbo, dar yra kompromisas Q ir to sunkumų, sunkumų neturėtų kilti. Mes galėjome tokiu būdu sugadinti viso mėnesio darbą ir kompromisus. Dabar dėl kų kompromiso. Jau sakiau anksčiau, kad prieš tapdama parlamentarė buvau personalo vadovė ligoninėje, didelėje Italijos ligoninėje, tad žinau puikiai, ką kalbu, kai kalbu apie seselės. Mane labai liūdina, kad po tiek metų ir toliau laikamas, laik, laikomasi tokių pat principų kaip ir anksčiau. Mane tikrai liūdina, kad e, niekinamas ir neįvertinamas slaugės darbas. Slaugytojos darbas. Jų tikrai nepakanka rinkoje. Tai yra pašaukimas, didžiul, didžiulis pašaukimas ir pasiaukojimas. Rinkoje šiaip savo kreipiasis, nerasi slaugytojų. Ir kalbant apie slaugytojų kvalifikaciją, kad tikrai nereikėtų jos sutrumpinti. Juk niekas negalvoja sutrumpinti gydytojo išsilavinimo. Nes juk Pavyzdžiui, jeigu seselė padarys klaidą, tai nuo to kenties pacientas. Ir jeigu rytoj dėl kažkokio tai absurdo komisija išleis tekstą, kuriame bus pasakyta, nėra e, pakankamai darbo, nėra pakankamai dar, e, gydytojų, tai dabar sumažinkime tų gydytojų e, išsilavinimui skiriamus metus, sutrumpinkime. Tai tikrai būtų tikrai revoliucija ir niekam tai nepatiktų. Manau, kad kalbant apie slaugytojus, apie seseles lygiai tas pats pasakyta, pasakytina. Čia dabar ironiškai pasi, pasisakysiu, jeigu Italijai pavyks, tai ir Vokietijai gali pavykti. Kų kompromisas e, numato šešių metų integravimosi laikotarpį, tai yra protingiausias kompromisas. Šeši metai yra pakankamai protingas laikotarpis. Dabar dėl vyresnių seselių, bet labai atsiprašau, bet mano šalyje neskiriama, kokios seselės rūpinasi kūdikiais ir kokios senais žmonėmis. Tai yra slaugytoja, seselė ir viskas. Gal čia valstybės daro tokį e, skirtumą tarp seselių. Bet juk kalbame apie sveikatos apsaugos sektorių ir kalbant apie kompetenciją, tai viskas, e, tai labai svarbu. Labai reikia, jeigu nori kažkas, tai to, tom, tos, tos, tom profesijom užsimti, reikia juos remti ir reikia juos palaikyti. Supratau, sako pirmininkė, kad profesinis pripažinimas gali kelti problemų. Ar 10 ar 12 metų seselės rengiamos. Aš čia kažkiek tai gal ir perdėdu, sako pirmininkė, nes tai liečia daug profesijų. Čia yra gana didelis nesutarimas, bet dėl viso kito. Manome, kad e, tikrai galės atsižvelgti mūsų pranešėją. Rytoj balsuosime, o dabar periname prie paskutinio darbo tvarkės klausimo šiandieną. Dvyliktas klausimas. Ponios Morin Chartier pranešimas. direktyvos pasiūlymas dėl būtiniausių sveikatos ir saugos reikalavimų susijusių su fizikiniu veiksniu keliama rizika darbuotojams. Istorijos neliesiu. Pirmininkė prašo visų išeiti tyliai iš salės, kurie išeina. Can you do it silently? Thank you. Taigi, Taigi, iš naujo pateikėme pakeitimų teikimo laiką, pratesėme misi ir dabar žodis pranešėjai, kad ji papasakotų, ką darė su tai 149 praneši, e, pakeitimais. Ačiū pirmininkė. Taigi darbą pradedame po to, kai taryba tą darbą atlikinėjo keičiantis pirmininkaujančioms valstybėms. Kai kurios pirmininkaujančios valstybės e, dirbo su tekstu, kitos dirbo su priedais. Mums tai sukėlė be galo daug sunkumų. ir turėjome labai sunkiai, labai sunkiai tvarkome, tvarkėmės su tom procedūrom, ypač keičiantis kas šešis mėnesius e, pirmininkaujančioms valstybėms. 230 buvo e, pateikta pakeitimų, faktiškai trešdalis iš žaliųjų. Žinote, kokia yra pakeitimų pateikimo procedūra. Šiandien norėčiau padėkoti visiems. Šiandieną nenorėčiau iš naujo pateikinėti 16 papildomų pakeitimų. Mes visą e, darbą atlikome parlamente, labai didžiulį darbą atlikome parlamente, atspindėjome parlamentarų poziciją ir dabar jau galėjome pagaliau prieiti prie bendro sutarimo. Taigi visi tie pakeitimai kalba apie reikiamą pusiausvirą tarp darbuotojų apsaugos ir medicin, medicinos sveikatos e, saukos reikalavimų. Labai norėjome visi sustiprinti darbuotojų apsaugą, visų darbuotojų, kurie susiduria su elektromagnetiniu lauku keliama rizika. Na, o šiaip tai susidarėme tokį įspūdį, kad 2004 metų direktyva niekada negalėjo būti pritaikyta. Kitas dalykas, e, dėl ko susilaukėme labai daug pakeitimų minimalios ribos. Tos minimalios ribos neturėtų būti, e, neturėtų būti švelnesnės, negu dabar yra numatyta reikalavimai. kita darbo, kitas darbo baras, jis tikrai nebuvo lengvas. Mes norėjome atsižvelgti į nuolatinį techninį, nuolatinę techninę pažangą, kaip yra naudojami elektromagnetiniai laukai. O taip pat mes norėjome atsižvelgti į įvairius apribojimus. Tie apribojimai taikomi vis plačiau, kadangi technologijos vystosi. Ketvirtas darbo baras, kur, kuris pritraukia labai daug pakeitimų. Įvairi įranga, stimulatoriai, protezai, medicininė įranga skirta kūnui, implantuoti į kūną. Penktas darbo baras. Naudojimo vadovai. Kai kuriuose valstybėse tie e, vadovai jau yra sukurti, sakykime, Niderlanduose. Tie vadovai yra puikiai priemonė įmonių vadovams, atsakingiems asmenims kurie yra atsakingi už e, personalo apsaugą. Lygiai tas pats pasakytina ir apie atsekamumą bei kontrolę. Žodžiu apie viską, kas yra susijęs su personalo apsauga. Šeštas. Darbo baras buvo galimas teksto peržiūrimas. Kada ir kaip jį nustatyti? Ar tai turi būti trumpas laikotarpis, ar tiesiog turėtų būti paminėta, kad tekstas bus peržiūrėtas e, tada, kada to reikės, atsižvelgiant į atliktą mokslinį, tyri, mokslinį tyrimą į darbą ir panašiai. Dėl to irgi su politinėmis frakcijomis tarėmės Ir septintą darbo barą paminėsiu. Tai yra galimas poveikis per vidutinį laikotarpį. Būtent taip norėčiau apibrėžti pagrindinius pakeitimus, kuriuos pateikė įvairios politinės frakcijos. Pone pirmininkė, dar norėčiau paminėti trumpai tuos 16 pakeitimų, naujų pakeitimų. Juos pateikiau aš pati. 234 pakeitimas. Juo yra atsižvelgiama į išimčių direktyvą, 2440 e, direktyvos perkelimą. Dėl to jau buvo aiškiai nubalsuota ir pasakyta, kad mūsų galutinis terminas yra 2013 metų, metų spalio 13, 31 diena. 2004 metų direktyva turi būti pratesiama nuo to laiko. Tad mūsų darbas turi būti pabaigtas iki to laiko. Norėčiau visiems priminti, kad visi labai norime tą padaryti. 235 pakeitimas. Tai šiame pakeitime yra kalbama apie saugumą tų darbuotojų, kurie dirba su elektromagnetiniais laukais. Čia periname prie 236 pakeitimo, e, kur kalbama apie ginkluotasias pajėgas. Ir kad ginkluotosiose pajėgose reikėtų taikyti irgi atitinkamas saugos priemonės, tokias kaip NATO apsaugos priemonės numatytos kad galėtumėm išspręsti įvairias kylančias problemas. 237 problema. Tai yra virš. Tai yra tokios priemonės, kurių reikia imtis, kada yra viršijamos ribos. 238 pakeitimas. Jame tiksliname, kokią riziką gali kilti sveikatai ir saugumui Antrame punkte šiame pakeitime yra medicinės įvairios priemonės, kurios yra implantuojamos į kūną įvairūs protezai. Jau kalbėjau apie tai. Ir trečias punktas to pakeitimo. Būtų toks, kad ketvirtadienį ateinantį Mes su šešėliniais pranešėjais susitiksime su ekspertu ir aptarsime veiksmus bei veiksmų lygius, kurių reikėtų imtis įgyvendinant kompromisinius pakeitimus. Toliau supaprastinimas 239, 240 yra toks pakeitimas, kuris atspindi tai, kad e, elektromagnetiniai laukai mūsų čia aptariami veikia per vidutinį laikotarpį, o ne per ilgą laikotarpį. 241 ir 242. Darbdavio atsakomybė 244. Perkelimas į nacionalinę teisę ir 245 yra įvairio, įvairių išimčių iš trečio straipsnio taikymas. O trečias straipsnis kalba apie e, maksimales dozes elektromagnetinių laukų. IRM yra nustatyta e, išimtis 247 pakeitime, o 247 atitinkamos nuostatos susijusios su armija. Su, su, su, su, su, su, su, su, su, ir 248 specifinės išimtys. Atrodo, dabar viską jau pasakiau. E, dabar su ekspertu ketvirtadienį kitą, kai susitiksime, tikriausiai jau rasime galutinius kompromisus. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ωραία μας. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pranešėja mums detaliai pristatė šį pranešimą. Ačiū jau už atliktą darbą. Čia patys dirbti greičiau ir tai yra tikrai labai pozityvu. Matau, kiek valandų rodo laikrodis, ponė pirmininkė, ir žinau, kad labai trumpai turiu kalbėti, net prieš jums tai primenant. Noriu pasakyti štai ką. Paskutiniai pateikti pakeitimai mums atrodo yra geri. Tačiau yra dar tokių klausimų, dėl kurių dar turime pasitarti. Ilgalaikės pasiekmes, pavyzdžiui, yra labai svarbus klausimas. Iki šiol mes neturime mokslinių duomenų, kurie įrodytų, kad yra tokių pasiek, ilgalaikių pasiekmių žmonėms, kurie susiduria su elektromagnetiniais laukais. Kita vertus, mes nežinome, kad nieko nevyksta ir kad poveikis yra nulinis. Galėčiau pateikti pavyzdį, apie kurį diskutuosime rytoj. Aš, pavyzdžiui, apie asbestą norėčiau, kad būtų taip pat kalbama plačiau. Ir esam kalbėję apie tai, juk niekad nebuvo atlikta mokslo tyrimų, visi statė namus, nesijaudindami dėl to, kad ten naudojamas asbestas. Europos komisijos pastatą įskaitant taip pat ir staiga supratome, kad azijos sunaudojimas dėja turi pasiekmių. Ir jeigu nenorime, kad šiuo atveju irgi paaiškėtų, kad tų pasiekmių yra, turime stebėti, kas vyksta ir turime būti budrus, kad galėtume nedėlstami reaguoti, jeigu iškiltų problema nes turime neužmiršti, kad svarbiausia direktyvos mintis yra prevencija. Būtent šiuo požiūriu aš pirmiausia vertinu ir pakeitimus. Svarbu išsiaiškinti, kokį poveikį šie elektromagnetiniai laukai gali turėti žmogaus veikatai. Kitas dalykas. Nustatytos ribos. Vis tik turiu dar klausimą dėl jų ir manau, kad visi turime pabandyti uh, atsakyti tą klausimą, o kasgi nustatys tas primtinas ribas. Ir kas nuspręs, ką mes vadiname tomis ribomis. Nežinau, kaip, kokią čia savoką pasinaudoti išreiškiančiai susirūpinimą, tačiau aš manau, kad reikia vis dėlto užtikrinti maksimalę piliečių apsaugą, tad turime tą pranešimą, tą svarbų pranešimą parengti tinkamai. Reikia, kad būtų galimi pateikti visus pakeitimus ir kad galiausia ekspertas, tas specialistas, tikiuosi, galės mums atsakyti mūsų klausimus ir galės mums patvirtinti vienus ar kitus dalykus, dėl kurių mums kyla klausimų. Lauksime kompromisinių pranešimų, visus juos išnagrinėsime, būdami kupini geros valios, piliečių apsaugos labui. Mes žinome, kad mm, svarbu saugoti tuos žmonės, kurie susiduria su elektroniniais laukais. Pirmininkė, kolegos kviečiu visus kalbėti labai trumpai, nes posėdis baigėsi Karima Deli ir paskui Marian Harkin. Dėkoju, ponė pirmininkė, labai trumpai. Noriu padėkoti Elizabet Moran-Šartie už puikų bendradarbiavimą, nes buvo dirbama skaidriai nuo pat pradžių. Noriu jai už tai padėkoti. Aš ką tik pamačiau, kokia yra tarybos pozicija. Iš pirmo žvilgsnio tekstas atrodo daug maž subalansuotas, tačiau detaliai dar tų tekstų neperžiūrėjau, tą padarysiu artimiausių metų. Tačiau džiaugiuosi tuo, kad ekspertas mums galės daug ką paaiškinti ir tai padės, ko gero, sėkmingiau siekti kompromiso. Ir aš norėčiau pasakyti, kad reikia dirbti skubiai, mes pratome labai daug laiko rengiant šį pranešimą ir kalbant apie šią direktyvą ir jos perkelimą. Mes tiesiog nebegalime mėnesių mėnesius laukti. E, dirbkime siekdami gero kompromiso, paklausykime, ką sakys ekspertas ir judėkime pagaliau pirmin. Dėkoju. Pirmininkė, ačiū, Marian Harkin, paskui ponas Clark. Ačiū, ponė pirmininkė, aš taip pat kalbėsiu labai trumpai, dėkoju pranešėjai, pranešėjai už pragmatinį požiūrį. E, mums reikalingas šis dokumentas e, po vienerių metų, valstybės narės pradėjo glaudžiau bendradarbiauti, todėl mums reikia pasinaudoti progą ir ieškoti bendros pozicijos. Dėkoju visiems šešėliniams pranešėjams ir noriu pasakyti, kad nepaprastai laukiu sustikimo su ekspertais. Norėčiau padėkoti e, Jums už kai kuriuos pakeitimus, kurie liečia tam tikras labai svarbes mums nuostatas susijusios su magnetinio rezonanso tomografija bei kitus svarbus klausimus. Taip pat dėmesys trumpalaikiui poveikiui. Tai yra labai svarbu. E, aš taip pat e, džiaugiuosi jūsų pastabomis dėl peržiūros numatyto laiko. Ačiū. Dabar ponas Clark. Thank you, Madam President. Ačiū, pana pirmininkė. MRT nėra vienintelė įranga, kuri skleidžia radiaciją. Tačiau tai yra labai svarbus e, klausimas medicinoje. Paskutinėme posėdėje aš e, klausiau ekspertų, ar juos tenkintų dabartinis pasiūlymas. Taigi aš susisiekiau su ekspertais Anglijoje, e, King's College, kuris dirba St. Thomas ligoninės konsultantų. Aš paklausiu, jeigu pasiūlymui e, bus pritarta, ar jis bus patenkintas. Tai jis sakė taip, tačiau tuo metu pasirodė nauji pakeitimai. Aš norėčiau apibrėžti keturis, tačiau yra ir kitų. Penktas pakeitimas numato išlygas MRT naudojimui mediciniams tikslams, bet kitiems tikslams, kai yra naudojamas MRT, jis taip pat turi būti įtrauktas į nukreipti leidžiančias nuostatas. 23 pakeitimas, panašus į 73 ir 79 E, ten kalbama apie nukrypti leidžiančios nuorodos laiką - penkerius metus. Nėra jokių įrodymų patvirtinančių tą penkių metų laikotarpį. Jeigu yra tokių įrodymų arba jeigu jų atsiras, komisija turi prerogatyvą pakeisti nuostatas. 28 pakeitimas panaikinti MRT leidžiančias nukrypti nuostatas tačiau turiu pasakyti, kad esama tarptautinių standartų nustatytų, kurių reikia laikyti. 73 pakeitimas kalba apie minimalų nuo atstumą nuo įrangos skleidžiančios magnetinius laikus, bet MRT yra magnetinių laukų šaltinis. Poveikio laikas nėra toks svarbus, nes poveikis yra pastebimas iškart. Tai yra tik pono Kyfel pateikti pastebėjimai, kuris yra tikrai šios ryties ekspertas. Ačiū, pana pirmininkė. Dėkoju. Pone Siofoklus, norėtumėt pasisakyti? Merci beaucoup. Dėkoju. Ačiū, ponė pirmininkė. Tarybos buvo paprašyta trumpai pateikti tarybos išvadas. Tarybos vardu norime padėkoti už kvietimą ir džiaugiamės galėdami čia dalyvauti ir pristatyti EPSCO spalio dieną vykusių susitikimų rezultatus. Buvo rastas bendras požiūris į šį klausimą, kuris yra labai techninis ir sudėtingas. Nuo Kipro pirmininkavimo pradžios mes visada laikėme prioritetu e, pasiekti šį tikslą spalio mėnesio tarybos posėdžių metu. Mes suprantame, kad tai yra vienintelis būdas įsitikinti, kad e, tikslai, o būtent tinkamai primti direktyvą, tikslas bus pasiektas tarybos pozicija buvo iš tikrųjų rimtas iššūkis. Dirbome labai rimtai, e, laiko stigo, tačiau manome, kad darbų rezultatas bus patenkinamas. Ministrai per kitą savaitę pasiekė geriausiai manomą kompromisą. Taryba savo tekste be kitako pripažįsta, kad šio siūlymo tikslas yra užtikrinti aukštą apsaugos lygį darbuotojams. Tuo pat metu taip pat yra sakoma, jog yra būtina užtikrinti, kad bus tinkamai gyveninta nauja direktyva ir kad bus užtikrintas veiklos testinumas. Tarybos tekstas remiasi komisijos, tarptautinės komisijos, ne, ne, joninės radiacijos e, nustatytais standartais jos duomenys remiamas, remiantis, remiamas įsiekiant išsiaiškinti, kokia, kokias, kokie elektromagnetiniai laukai nekria rizikos sveikatai ir nuo kada ši, ši, ši riba e, nebeleidžia užtikrinti tinkamos sveikatos priežiūro, priežiūros. Mes manome, kad visi šie dalykai yra tinkamas minėti tarybos tekste. Mes be kita ko kalbame apie galimybę numatyti išimtis e, direktyvos tekstui tam tikrais labai specifiniais atvejais. E, elektromagnetinio rezonanso tyrimai turi būti užtikrinti ir toliau. E, valstybės narės turi galimybę numatyti išimtis kai kuriems sektoriams ar pramonės veiklo šakoms. Tos išimtis turi padėti E, išspręsti tą problemą, kai laikinai tam tikrą ribotą laiką ta, tas elektromagnetinių laukų poveikis gali būti didesnis nei nustatyta. E, taip pat svarbu numatyti, kad visos valstybės turėtų reikiamas apsaugos sistemas, įskaitant ir kariuomenę. Tais visais triminėtais atvejais darbuotojai visais atvejais turi būti tinkamai saugomi nuo neigiamo elektromagnetinių laukų poveikių ir nuo grėsmės sveikatai. Taryboje EPSCO šis dokumentas sulaukė plataus pritarimo, tai yra iš tikrųjų labai svarbus etapas, kuris padės siekti sutarimo jo pirmojo svarstymo metu šio klausimu. Mes manome, kad tas tekstas, toks kuris buvo priimtas, yra geros kokybės tekstas ir atspindi reikiamą pusiausvyrą tarp sveikatos užtikrinimo poreikio ir direktyvos įgyvendinimo. Mes Manome, jog nepaisant laiko trūkumo, išspręsime problemą, išspręsime klausimą pirmojo svarstymo metu, esame pasirenkę bendradarbiauti su jums atmiausių laikotarpių. Dėkoju. Na taip, bendradarbiavimas yra tas puikus žodis, kuriuo laukiu. Vertimus paskiri penkias papildomas minutės, poniai Borė Šartie, dvi minutės apibendrinti. Na, tik vienas žodelis, ponė pirmininkė, pirmiausia. Aš manau, kad iš tikrųjų buvo su tarybos posėdžiu EPSCO, kuris vyko spalio 4 dieną, žengtas didžiulis žingsnis pirmin. Antra, aš tikiu visų šešėlinių pranešėjų gerą valią daryti viską, kas įmanoma, kad mums pavyktų visiems kartu iš to aklygatvio, iš tos aklavietės išeiti. Mes ten jau nuo 2004 metų esame atsidūrę ir manyčiau, kad laikas atversti kitą puslapį. Dėkoju visiems. Hello. Pirmininkė, ačiū kolegos. Lapkričio 19 dieną nagrinėsime kompromisinius pakeitimus. Baigėme mūsų šio vakaro darbą, susitiksime rytoj 9 ryto. Pirmininkė Malonė dėkoja vertėjams.